eh, molto eh, interesse quello che eh, ci sta per dire. A lei la parola, dottor Adebar. Mille grazie. Uh, thank you very much, um, uh, um, Mr. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū FED komitetui, kad pakvietėte mane pristatyti savo tyrimą. Uh, Ir, e, kaip jau sakiau, yra didelė garbė pristatyti savo išvadas atliktame tyrimę. E, būtent tai jis yra susijęs tas tyrimas su mano e, daktaro darbo mokslinio tyrimu. Ir iš esmės sažininkai pasakysiu, man atrodo, kad dabar netgi man yra svarbesnis momentas pristatyti savo tyrimą jums, negu apginti savo daktaro darbą. Taigi aš norėčiau Taigi, e, dabar pažvelgime į praktinę perspektyvą. Aš norėčiau pradėti nuo savo e, pranešimo pavadinimo. Tai būtent e, tai yra ES specialio įgaliotinio vaidmuo. Ir žinoma, šitas vaidmuo turi būti atliekamas išorės veiksmų tarnyboje, jos struktūroje ir savo trumpai, trumpam pranešime per 15 minučių, kuris man buvo sutiktas, aš iš esmės E, remsiuosi mm, informacinę medžiagą, kuri buvo pateikta jums. E, šią informaciją galite susipažinti ir mm, atskirio lėtinėlėje, tačiau tik egzempliorių nėra daug. Aš e, apibriešiu dabartinės, dabartinę situaciją, nes mes iš, iš tiesų turime išorės veiksmų tarnybą, Ir mes turime tam tikrus įgaliojimus, mandatus specialiesiams įgaliotiniams, kurie e, kitą mėnesį e, pasibaigs. Ir e, aš apžvelgsiu visą situaciją, kaip šitie specialiai įgaliotiniai gali būti panaudoti siekiant e, ES užsienio politikos tikslų. Taigi ES e, e, balsas ir mintis šitie E, specialiai įgaliotiniai, jie veikia e, daugelį pasaulio regionų. Jie e, praktinių požiūrių padeda palengvinti dėrybas dėl taikos, pasiekti sustarimus tarp įvairių konfliktuojančių pusių, vykdyti tarptautinės dėrybas, bendradarbiauti su kitais pasiuntiniais ir su kitais partneriais. Ir daugiau negu 15 metų jie teikia ES informaciją apie situaciją atitinkamose vietose, regionuose, kurios kitų būdų ES negalėtų gauti. Taigi, 1997 metais buvo pradėta šita specialių atstovų e, įgaliotinių veikla. Ir jeigu jūs pažiūrėsite, kodėl iš tiesų buvo e, sukurtos, sukurtos tokios pareigybės, tai e, daugiausia šitie specialiai įgaliotiniai E, iš esmės turėjo politiškai atstovauti ES ir e, dalyvauti konkretų sprendime e, tam tikrose regionuose, tarpininkauti, būti mediatoriai, sprendžiant įvairius ginčius. Taigi tai yra daugiau išorę orientuotą funkciją, kurią vykdo šitie specialiai įgaliotiniai. Jie, jie, jie turi tam tikrus e, mechanizmus, tam tikras priemonės, kaip įgyvenina užsienio politikos tikslus. Taigi jie mm, e, e, bendradarbiauja, taip vyksta bendradarbiavimas tarp Bruselėje egzistuojančių institucijų ir tarp atstovybių ES kitose valstybėse. Jie bendradarbiauja šitie specialiai įgaliotiniai su ES komisija e, kaimininiuose regionuose ES ir kitose regionuose, kuriuose reikia išvengti konfliktų. Taigi, tai iš esmės įpra, įprasta politinė e, diplomatinė priemonė. E, Junktinės tautos, pavyzdžiui, taiko tokią priemonę, kitos valstybės, e, Junktinės Amerikos valstijos taiko tokią priemonę. E, aš pažiūrėjau, netgi valstybės narės taiko tokias priemonės. E, kai kuriuose regionuose netgi yra tie specialiai galiotiniai. Tai yra iš esmės labai svarbus, e, svarbi priemonė siekiant e, sėkmės diplomatijos ir tie. Jis, šitą priemonę svarbi ir dabar. Taigi, aš dabar norėčiau peržvelgti 15, me, apžvelgti 15 metų specialių įgaliotinių veiklos vystimuose. Taigi, kur mes esame dabar? yra vienas tik tai pokytis susijęs su Lisabono sutartimi tiesiogiai taikytinas e, specialiams įgaliotinėms. Anksčiau e, buvo, sakoma, taryba galėjo nominuoti specialiai galiotinį, jeigu mane, kad tai yra reika, reikalinga. Tai vadinasi, e, jį galėjo nuspręsti, kada, kada išsiųsti, kada paskirti tokį įgaliotinį. Dabar 33 Lisabono sutarties sutartyje pasakyta, kad e, specialiai galiotinė yra skiriami e, delegacijos e, vadovo siūlymų. Vadinami, jie, vadinasi, jie yra rekomenduojami ir siūlomi. Taigi tai yra esminis punktas dabartinėse diskusijose dėl šių specialių įgaliotinių įgaliojimų, nes būtent kai kurie įgaliojimai, kurių specialių įgaliotinių, baigėsi jau kitą mėnesį, kaip jau sakiau. Taigi e, dabar e, reikia atsižvelgti ir į Lisabono sutarties tekstą, ir į e, pačių specialių įgaliotinių egzistavimą. Be to ir jų veiklą, kurie vykdydavo iki šiol. Tai yra pakankamai dideli pokyčiai su to susiję. Pagal dabartinius įgaliotinius, įgaliotin, šių įgaliotinių yra taikoma tarsi tam tikra pasibaigimo išlyga. E, tai vadinasi, jų galiojimai gali pasibaigti anksčiau, jeigu jų funkcijas gali e, perimti išorės veiksmų tarnybos atstovybės tam tikrose vietose. Vadinasi, e, šio, šias funkcijas jau gali perimti išorės veiksmus tarnyba, atstovybės į, į valstybių narių. Ir E, tie įgaliojimai specialių įgaliotinių baigėsi vasario, pabaig, vasario mėnesio pabaigoje. Ir dabar e, diskutuojama, kurių e, įgaliotinių įgaliojimus reikia pratesti. Tai šis klausimas iškeltas praėjusią vasarą ir buvo rastas kompromisas. Ir buvo nuspręsta, kad e, pusantrams metams e, bus pratesti mm, e, keturi įgaliojimai, tada septynių įgaliotinių įgaliojimai bus pratesti iki rūpjūčio mėnesio. Tai pavyzdžiui, Moldovas, Artimųjų rytų, Pietų Kaukazo, Kosovo atveju specialių įgaliotinių įgaliojimai baigsis pakankamai anksti nebent išorės veiksmų tarnyba e, pasiūlys pratesti šios įgaliojimus. Taigi klausimas dabar yra toks, ar tie keturi įgaliojimai gali būti perimti išorės veiksmų tarnybos iškart. Iš esmės, ar jie apskritai įdomus tie įgaliojimai, ar jų apskritai bereikia. Taigi e, klausimas yra, kokie turėtų, turėtų būti galimi kriterijai, kada, e, pavyzdžiui, galėtų ES skirti tos specialios įgaliotinius, e, kada, kaip turėtų nuspręsti juos e, nominuoti, kaip bendradarbiauti su jais ir kaip jie bendradarbiaus su išorės veiksmų tarnyba. Ir taigi, e, kaip šitas perinamas laikotarpis turėtų būti reglamentuojamas. Vasara taip pat paaiškėjo, kad tai yra ne tik techninis klausimas. Tai mes negalime tiesiog pasakyti, kad įgaliojimai baigsis e, tam, tikrą, tam tikrą lai, laiku. Ir čia tai baigsis specialių įgaliotinių istorija. Nes iš esmės e, visų 11 specialių įgaliotinių įgaliojimai tęsiasi ilgus metus. Jie turi e, tam tikrus ryšius, jie bendrabiausia tarptautiniais partneriais, su kitomis valstybėmis, su kitų valstybių pasiuntiniais įvairiais būdais. Vadinasi, taip e, jie yra matomi kaip ES atstovai. Vadinasi, ES tarsi pareiškia savo susidomėjimą atitinkamu regionu per šitos savo atstovus. Todėl trečiosios šalis atitinkamose regionuose e, neigiamai reaguoja į tokių įgaliojimų nepratesimą, nes jie mano, kad ES dabar nustojo domėtis jų regionu. Taigi e, dabar dėl tų kriterijų aš norėčiau iš esmės apibriežti tos kriterijus, e, kokie kriterijai turėtų būti taikomi e, šių specialių įgaliojimų panaudojimui. Tai būtent, kad tai yra regioniniai konfliktai, e, kai tarptautiniu lygiu jau yra sprendžiami tie konfliktai ir ES yra suinteresuota savo bendradarbiavimu su tuo regionu Be to aš dar apibrėžiau e, būtent asmenys arba darbuotojus, e, kurie galėtų užimti tokias pareigas, tai yra specialaus įgaliotinio ir atlikti jo užduotis. Tai yra iš esmės e, nesąrašas, kur, iš kurio galėtume pasirinkti atskirius aspektus. Bet tai yra tarsi gairės, kurios turėtų sudaryti pagrindą mūsų diskusijoms apie specialius įgaliotinius, ar jie reikalingi ar ne. Iš esmės, tos diskusijos turėtų būti skirtos tam, ką ES siekia atitinkamai regione ir ar pasirenka atitinkamas priemonės šiems tikslams pasiekti. Taigi, klausimas yra, kai jūs atsižvelgėte į tos kriterijus ir pažiūrėsite į dabartinius įgaliotinius, Man atrodo, kai, kai kurie įgaliojimai galėtų jau baigtis, nes yra delegacijos kai kuriuose regionuose. Taigi dabar klausimas yra toks. Kaip jūs e, galite suorganizuoti tą perinamąjį laikotarpį specialių įgaliotinių prie e, išorės veiksmų tarnybos? E, nes iš esmės specialiai įgaliotiniai gali veikti ad hoc su partnerėmis valstybėmis atitinkamose šalyse ir regionuose. Ir e, kitas klausimas, jeigu jūs, pavyzdžiui, pratesite tos įgaliojimus, aš matau e, tam tikrų argumentų, kurie pagrįsto tokią mintį, kaip galima integruoti e, šios specialios įgaliotinės į šios veiksmų tarnybą. Galbūt čia galėtų būti tam tikra pagalbos konsultavimus struktūra, administracinės pagalbos struktūra, kuri padėtų išorės veiksmų tarnybai. Ir iš esmės tie galiotiniai galėtų būti įtraukti išorės veiksmų tarnybą. Ir e, dabar klausimas, ar mm, e, patys e, specialiai galiotiniai kaip priemonė galėtų būti dar naudingai pritaikomi, nes tai yra priemonė, kuri e, e, yra pagrista Lisabono sutarties atitinkamo straipsnio. Ir jie, tie specialūs įgaliotiniai, turi tiesioginį ryšį su vyriausiai įgaliotiniai užsienio reikalams. Ir jie tarsi yra už uh, išorės veiksmų tarnybos struktūros ribų. Taigi, baigdamas norėčiau pasakyti, kad e, e, specialiai galiotinė tai yra svarbi priemonė diplomatijoje, sprendžiant e, įvairius konfliktus. Tai yra per 15 metų įsitvirtinusi priemonė, įrodė savo naudą. Ir kaip jau pradžioje pasakiau, mano daktaro darbas buvo susijęs su šio klausimu <laughs> iš esmės e, tai buvo e, politiniams mokslams skirtas mokslo darbas, e, bet daugelis manęs klausia, kodėl aš rašau apie istoriją Europos Sąjungą. Bet čia bet kokia atveju aš manau, tai yra svarbus klausimas ir reikia padiskutuoti jo su jumis. Grazie, doktor Adebar. Dėkuoju, ponai. Adebar. Dabar žaliųjų koordinatoriai, poniai Brantner, žodis. Aš kalbėsiu vokiškai. E, truputį keista būtų, jeigu aš dabar angliškai kalbėčiau su jumis. E, pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs nuoširdžiai e, atvykus pas mus į komitetą ir kad radote laiko čia pristatyti savo tyrimą. Iš esmės mes jau truputį anksčiau susipažinome su jūsų pateikta informacija, tačiau bet kokiu atveju tai yra laiku būtent pateiktas pranešimas, nes yra atitinkamai sudėtingi klausimai susijęs su Kosovo, su Bosnija ir Hercegovina. Uh, Taigi, e, galbūt, e, kaip jūs sakėte, gal, galima pratesti galiojimus e, specialiam galiotiniui Kosove. Tačiau kokią mes strategiją turėtume pasirinkti bendradarbiaudami su Kosovo? Tai yra klausimas, kuris dar yra neišaiškintas ir ką jūs manote apie tai. Taip, ir dar kelias pastabos dėl jūsų pranešimo ir dėl tų reikalavimų E, e, ką turi sugebėti šitas specialus įgaliotinis, aš manau, kad e, jisai turėtų pasižymėti tam tikrais tarpininko įgūdžiais. Tai būtent aš manau, kad tai tikslingai turėtų būti traukta į reikalavimų sąrašą, kurie būtų patekimi atinkamam kandidatui. Nes būtent reikia sugebėti regioninius konfliktus spręsti, šitos tarptautinius konfliktus, tarp valstybinius. Ir čia Būtent tokios e, savybės labai svarbios į, e, palyginti su praeitimi, nes e, pasikeitė truputį mūsų užduotis. Tačiau bet kokiu atveju aš sutinku su jumis, kad mums reikės ir ateityje tų specialių įgaliotinių, ypač atskiruose valstybėse, nes kai kuriuose valstybėse mes neturime išorės veiksmų tarnybos atstovybių. Tai galbūt tai galėtų būti specialiai pasiuntiniai arba E, ypatingai pasiuntiniai, kurie turėtų trumpalaikius e, įgaliotinius, pavyzdžiui, kaip e, Tunise, sprendžiant konfliktus. Tai būtų tarsi toks įrankis bendradarbiauti su pilietinė visuomenė. Čia galbūt reiktų sukurti dar tam tikrą jo darbo pobūdžio aprašymą, sakykime, truputį griežtesnį arba truputį platesnį, negu dabar yra nes būtent toks specialus įgaliotinis gali lengvai įsigilinti vietoje į esamas problemas. Ir aš manau, su jūsų analizė galima visiškai sutikti. Brantre, la parola all'onorevole Muniz. Gracias, presidente. Alme... Dėkoju, ponė pirmininkė. Išklausiau jūsų pasisakymus apie, pasisakymą apie ES atstovus. Ar girdite mane, klausia kalbėtoja. Jūs kritikuojate vyriausiai įgaliotinę, kuri neva nenori pratesti kai kurių specialiųjų ES atstovų įgaliojimų. Kaip jūs minėjote, tai buvo naudinga priemonė, kai ES neturėjo kitų E, numatytų priemonių, teisėtai numatytų priemonių, o dabar čia tokia priemonė yra, tai yra išorės veiksmų tarnyba, tad aš manau, kad yra numatyta sutartie, kad Europos e, Sąjungos specialieji atstovai turi egzistuoti, tačiau tai jau yra labiau tarp vyriausybinio požiūrio dalykas, ne Europos Sąjungos. Tad aš manau, kad tų specialių atstovų skaičius turi mažėti ir labiausiai turi būti remiamasi Europos išorės veiksmų tarnybos resursais. Ten reikėtų telkti reikalingų žmonių ir lėšų išteklius, kad būtų galima tinkamai atlink, atlikti tas užduotis, kuriuos iki šiol atlikdavo specialieji atstovai. Antra. Jūs sakote, kad specialieji atstovai turi būti paskirti tais atvejais, kai kažkur vyksta konfliktai. O aš manau, kad reikėtų kitokio požiūrių laikytis. Turėtų būti tie atstovai, kurie nagrinėja labiau horizontaliuosius klausimus, o ne tik įsikiša kažkur konflikto atveju. Tam mes turime stabilumo priemonę, e, kuri egzistuoja e, užsienio politikos rėmose. Ir aš manau, kad reikėtų labiau vertinti horizontaliuosius aspektus, pavyzdžiui, kalbėti apie žmogaus teisės, taikos įtvirtinimo dalykus ir panašiai. Tas požiūris turėtų būti labiau nukreiptas į bendradarbiavimą, o ne į konfliktų sprendimą. Manau, kad skaičius tų specialių atstovų turėtų būti sumažintas iki minimumo. Reikėtų patikslinti, kad išorės veiksmų tarnyba turi atlikti visus diplomatinius darbus, kurių reikia. Jų negalima lyginti su jungtinių tautų generaliniu sekretorietu ir jo atliekamo darbu. Na, tai nėra kažkokia bendro pobūdžio organizacija. Ne, ne bendro pobūdžio organizacija turėtų spręsti šių, tokius klausimus, o ES išvis veiksmų taryba. Dėkoju. Žodis kolegė Liuzink. Äh, Ačiū, ponė Adibarai, jūs rašote savo informacijoje ir taip pat minėjote savo pranešime, kad uh, už e, specialiosius įgaliotinius yra atsakinga ponia Ešton. Aš uh, nesu tikra dėl pasiekmių, sakykime, uh, to norėčiau jūsų paklausti, ar, pavyzdžiui, nesibaigs taip, kad turėtų būti parlamentinė kontrolė nustatyta, e, skiriant šitos specialios įgaliotinius. E, čia norėčiau paklausti Jūsų nuomonės. Dabar kitas dalykas dėl konfliktų sprendimo e, strategijos. Buvo pasiūlyta, kad specialiai įgaliotiniai turėtų parengti nuolat aktualizuojamus ypatingo atveju planus Ir iš esmės tame plane turėtų būti e, priedai, kuriame e, galėtų būti numatyta ir karinė intervencija. Taigi, ką Jūs manote apie šį pasiūlymą? E, ir kaip Jūs tai apibūdintumėte savo konfliktų sprendimo strategiją, kur Jūs taip pat numatėte karinę intervenciją? Lansdorf. Dėkuoju. Pas Lansdorf. Um. Ačiū, panė pirmininkė. E, aš e, norėčiau reaguoti į kolegų pasisakymus ir pabrėžti, kad šitas e, specialių galiotinių instrumentas iš principo yra tinkamas ir geras. Ir klausimas, čia kaip uždavė į ponę Munijas, nėra tas, kad pavyzdžiui mes renkamės arba specialios įgaliotinius, arba išorės veiksmų tarnybą. Mes turime suderinti šias priemonės. Čia dabar yra tokia problema, kad ponia Ketrin Ashton yra vyriausiai galiotinė ir kuri negali tinkamai išspręsti tokių prieštarų. Vadinasi, reikia Europos Sąjungai atstovauti politiniu lygmeniu. E, tiek e, įvairiuose kryžių apimtose regionuose, tiek sprendžiant horizontalius klausimus. E, taigi aš norėčiau paklausti, ar ateityje specialiai galiotiniai būtų politinės figūros, kaip pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos propaguoja tokią sistemą, kad, pavyzdžiui, buvę politikai veikia kaip tarpininkai. Arba tai turėtų būti uh, diplomatai, karjeros diplomatai. Tada tokiu atveju kiltų tam tikra trintis su išorės veiksmų tarnyba. Ir antras klausimas. Ir čia aš norėčiau sutikti su Marija Munės. Žinoma, taryba skiria specialų įgaliotinį, e, jį prieš tai pasiūlius. Tačiau bet kokiu atveju specialus įgaliotinis atstovauja ES, o ne tarybai. Tačiau šita procedūra yra formalizuota taip, kad e, taryba skiria e, specialios įgaliotinius. Ar nebūtų, pavyzdžiui, geriau, jeigu vyriausiai galiotinė asmeniškai paskirtų specialius įgaliotinius, o ne, ne tai padarytų taryba? Tai e, iš esmės tai būtų E, tarsi ir politinis aspektas e, apriektas, ir asmeninis aspektas. E, man iš tikrųjų neprintina mintis, kad specialius įgaliotinus mes dabar tiesiog panaikinsime ir neturėsime jokio pakaitalo jiems. Aš manau, kad tuo atveju mes turėtume apsvarstyti visas galimas alternatyvas. Dėkojame kolegai Lansdorfui. Ponas Popovski atvyko ir norėčiau jo paklausti, ar jis norėtų dabar pasisakyti diskusijose, o galbūt norėtų pasisakyti po to, kai išklausys pono Devaro atsakymus. Jūs galbūt ne viską girdėjote, tiksliau nieko negirdėjote, kas buvo pasakyta įvadė, galbūt norėtumėte pats apsispręsti dabar, kada norėsit pasisakyti, ar dabar, ar tada, kai išklausysite atsakymą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš skaičiau iš anksto dokumentą, tad jums leidus, manyčiau, galėčiau kalbėti, kad ir dabar. Dėkuoju už pakvietimą dalyvauti posėdėje. Diskusija yra tikrai labai savalaikė. Ir yra e, pakviesti įdomus kalbėtojai. Na, norėčiau pasakyti, kad viskas nėra taip neįkiama, kaip atrodo, nes diskusijos vyksta. Mes diskutuojame su valstybėmis narėmis dėl tų visų jautrių klausimų. Tiesiog norime, kad būtų rastas pats geriausias sisteminis sprendimas. Mes, jeigu pažvelgtume atgal, turėtume suprasti, kad su sutartyje anksčiau priemonių nebuvo. Lisabono sutartyje tebėra iš senųjų ramšių likusių kai kurių priemonių, kai įgaliojimai yra ribojami kur e, kalbama apie bendrą gynybos ir saugumo politiką. Ir tai gali, aišku, turėti tam tikros įtakos ateičiai. Bet prie to klausimo grįžiu šiek tiek vėliau. Keti mm, Ashton mano štai kaip, kadangi jau turime įdėktą naują išorės veiksmų tarnybą, mes galime naudotis ją, ja, naudotis tą tarnybą toms užduotims, kurias anksčiau atlikdavo uh, specialieji atstovai ES. Na ir po to, aišku, yra visokių variantų. Vienas iš jų galbūt galima būtų turėti delegacijos vadovo atliekančių dviejopas funkcijas. Delegacijos vadovas ir specialusis ES atstovas, kuriam bus klausimai. Pavyzdžiui, Kabulė taip galėtų būti, Adisabeboje, Skopijoje. Tai yra visiškai tinkamas modelis, jeigu norime dar suteikti papildomų įgaliojimų delegacijos vadovui, jeigu norime, kad jis būtų politiškai matomesnis, uh, Arba jeigu norime, kad e, tas asmo būtų tuo pačiu ir specialusis pasiuntinys. Jau toks formatas egzistuoja, galėtume jį panaudoti, apie jį kalbama dokumente. Tai būtų, pažiūrėjau, naudinga artimų rytų procesų įstebėti. Svarbu dirbti su tomis struktūromis, kurios egzistuoja išorės veiksmų tarnyboje jau dabar, nes priešingų atveju mes turime vykdančiųjų direktorių, visą eilę, kurie yra atsakingi už atskiras temas, kurie galėtų taip pat atlikti tas funkcijas e, specialiųjų atstovų vardu. Per artimiausią savaitės ir mėnesius bus apibri... reikės apsispręsti, ar E, kiek tų įgaliojimų turės būti sustabdyti. Pavyzdžiui, Moldovoje ir Pietų Kaukaze, man atrodo, baigsis specialių atstovų įgaliojimai. Kalbant apie užsienio politikos instrumentus, reikia pasakyti, kad e, tie vykdantieji direktoriai ar delegacijų vadovai turi tam m, tikrą prasme platesnę informaciją ir didesnę aprepti tų sričių, kurias kūruoja. Mes be abejo esame pasirengę dalyva, bendradarbiauti su Europos parlamentu ir panašiai. Europos išorės veiksmų tarnyba galėtų dirbti ir tose srityse, kurios anksčiau priklausė bendryjų kompetencijos ryčiai. Tai yra irgi vienas iš variantų. Galima būtų tuomet e, veikti ir tose srityse, kur reikia spręsti konfliktus ir panašiai. Mes visi sutarėme tarnyboje dėl to, kad specialieji atstovai turėtų būti labiau susijęti su šių klausimų sprendimu. Tai ir yra siūloma dokumente. Visos tos palaikomosios struktūros turėtų būti įtrauktos į e, išorės veiksmų tarnybos struktūrą. Tai taip pat turėtų ir įtakos ir biudžetui. Nes specialiųjų atstovų veikla yra finansuojama iš tam tikro specialaus biudžeto. Ir manyčiau, kad jeigu tie žmonės taptų Europos išorės teismų tarnybos personalu, tai tuomet lėšos jų darbo finansavimai būtų įmamos iš kitos eilutės. Tačiau aš manau, kad tas susijimas yra būtinas ir mes e, tą turėtume padaryti ateityje. Turime išspręsti artimiausias problemas, nes kai kurie įgaliojimai jau pasibaigs vasario mėnesio pabaigoje ir turime apsispręsti, ką tada darysime. Ir paskui jau galima bus pereiti prie kitų klausimų sprendimų. Paskui teks peržiūrėti, kaip bus su kitais įgaliojimais, kurie bus sustabdyti šiek tiek vėliau. Tačiau tai nėra kelio pabaiga. E, pavyzdžiui, tebe egzistuoja mintis, kad specialiai atstovai galėtų turėti tam tikrus regioninius įgaliojimus. Ir aš, pavyzdžiui, čia galėčiau pateikti didžiųjų žerų regiono variantą, kur galėtų veikti specialusis atstovas. Ir ar, pavyzdžiui, pretorijoje delegacijos vadovas dirbantis galėtų turėti ir tuos įgaliojimus specialių atstovų didžiųjų ežerų regionai. Pavyzdžiui, jau senokai buvo kalbama apie tai, kad reikėtų turėti specialių atstovą Afrikos kišulyje. Jis galėtų rūpintis regioniniais reikalais, būtų galima taip pat su juo diskutuoti ir atalantos operacijos įvairiais klausimais ir panašiai. Kriterijai, kaip turėtų būti skiriami specialieji atstovai, yra svarbus klausimas. Manau, kad turime būti nuoseklus, ES čia turi būti labai gerai matoma. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu yra tas jau egzistuojantis formatas. Prieš savaitę vyko susirinkimas šiuo klausimu ir ponas Šmitas, e, mūsų tarnybos vienas šadaujančių asmenų, atstovavo posėdėje Keti Ashton. Noriu pasakyti, kad mes nesakome, kad egzistuojantis formatai turi būti užmiršti ar kad mes turime juos nekreipti dėmesio. Tikrai ne. Buvo iškelta visai klausimų, aš kaip apie finansavimą. Taip pat turime, norėčiau pridurti dar detaliau atsižvelgti į šios visus aspektus, žinoti, kad ištekliai dėja yra riboti ir tą biudžetą geriau, pavyzdžiui, panaudoti tam tikriems projektams vystyti, o ne personalui finansuoti. Uh, Kai dėl regioninių įgaliojimų, vėlgi tai yra kažkas, prie ko dar dirbsime, tuo klausimu dar diskutuosime. Dėl at, specialių atstovų įtraukimo į e, vykdomų operacijų koordinavimą. Irgi idėja yra plėtojama. Geriausias pavyzdys būtų Kabulas Vygaudas Ušackas dirba labai glaudžiai bendradarbiaudamas su jų pol e, mokymo misijos vadovu Afganistane. Na ir apibendrinamas, galėčiau pasakyti štai, ką mes turime išspręsti dabar kylančias aktualiausias problemas, turime apsispręsti dėl tų besibaigiančių įgaliojimų, turime pasakyti, kad mes diskutuojame šiais klausimais ir su valstybėmis narėmis, tačiau vyriausiosios įgaliotinės ketinimai yra tokie. Ketinama naudotis e, kuo geriau sutartise numatytomis priemonėmis, tačiau reikėtų, kad e, vis daugiau funkcijų pereimtų užsienio veiksmų tarnybą ir kad su socialiaisiais atstovais, kurie dar tebe turi savo galimus, būtų dirbama kuo glaučiau bendradarbiaujant. Ačiū. Dėkuoju. Tad žodis e, ponui Adebar. Atsakymai klausimus. For your, for your Ačiū. Ačiū už jūsų pastabas ir jūsų reakciją. Ir taip pat ačiū už pono Papovskio informaciją. E, man e, didelė garbė iš tikrųjų įsitraukti į diskusiją su juo šiuo lygiu. Aš norėčiau savo atsakymus nukreipti į tam tikras rytis, bandyti apibriežti jas. Taigi, E, vienas dalykas e, specialiai įgaliotiniai, kas tai yra, ar tai specialiai pasiuntiniai, ar tai yra e, tarnautojai, ar tai yra strategija, kurią siekia, pavyzdžiui, gyventi krizės apimtose regionuose ES taikydama būtent šitą specialių įgaliotinių priemonę. Taigi bandysiu atsakyti tos klausimus. Specialiai įgaliotiniai tai yra priemonės, kurios nustatytos yra sutartimi Taip, tai yra sena priemonė, jie, ši priemonė egzistuoja jau ilgą laiką jie tokio pat amžiaus kaip ir BUSP e, strategija ir e, iš esmės jie egzistavo e, tai, ką mes vadinome antra, antra, antrojo ramščio ir kaip ponas Landvarpas jau sakė, jie galėtų egzistuoti ir paraleliai išorės veiksmų tarnybai. Kažkada mes kalbėjome apie trumpalaikio, trumpalaikius įgaliojimus turinčius pasiuntinius, kurie turi, turi tam tikrus ypatingus įgaliojimus e, krizės apimtose regionuose. Iki šiol apie tai diskutuojama, ponas e, Solana turėjo asmeninių atstovų, pakankamai nemažai, ir jie turėjo e, netgi tam tikrą pavadinimą šie darbuotojai. Taigi, E, šie e, specialiai galiotiniai galėtų gal ir veikti išorės veiksmų tarnybos struktūroje turi, turi, ir turėti tam tikrus e, specialias užduotis. Taigi, jūs turėtumėte atsižvelgti visų pirma atsižvelgti į Europos komisijos įgaliojimus tam tikros srityse. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau įsivaizduoti, kad specialiai galėtų spręsti ginklų neplatinimo arba žmogaus teisų klausimus. Tačiau e, jie e, beveik ant ribos yra šių klausimų sprendimo, nes jie užsijima būtent krizių sprendimu. E, ilgas, ilgus metus yra keliamas klausimas būtent dėl pačių šių specialių galiotinių pareigybių. Jie buvo iš esmės anksčiau politinės figūros, tačiau vėliau e, pasidarė per daug sudėtinga e, personalizuoti šias pareigybės. Ir vėliau jie tapo e, atskiros tarnybos dalimi, nes taip buvo lengviau reglamentuoti jų veiklą. E, tačiau e, apie tai aš išgirdau tik tai e, vykdamas savo tyrimą, atlikdamas interviu. Taigi, e, dabar gali šitą situaciją pasikeisti. E, jūs turite dabar specialius įgaliotinius ir e, diplomatus atskirų valstybių, kurie dirba kartu, jie galbūt šitie specialiai galiotiniai ir galėtų įgauti daugiau politinio svorio. Pastarųjų metų tendencija vis dėlto yra kitokia. E, buvo manoma, kad e, šie įgaliotiniai turėtų labiau būti susiję su diplomatijos sistema. Taip, šitie specialiai įgaliotiniai galėtų būti pirmas pasirinkimas, jeigu mes peržiūrėjome tam tikrus konfliktus, tačiau pats partneris jau sakė, kad Bosnijo Korsegovinai, pavyzdžiui, nebūtų e, lengva juos e, ten įdarbinti, sakykime, nes jie, nes, sakykime, jeigu atliktų ir delegacijos vadovo, ir specialiai galiotinio vaidmenys, tai būtų dvigubai galiotiniai ir ne visada galėtų jis atlikti tą darbą, ne visada apriektų tokią didelę sritį. Taigi ES požiūrių iš esmės yra tam, e, tam tikrų argumentų, kurie leidžia pratesti šių specialių įgaliotinių e, įgaliojimus. Kitas dalykas e, dabar dėl platesnės konfliktų sprendimo strategijos. Dabar, kalbant apie paskirimą šių specialių įgaliotinių, aš nemanau, kad šie įgaliotiniai turėtų spręsti, pavyzdžiui, ir karinės intervencijos klausimus, planuoti tokias intervencijas. E, mes, mes turime jau 11 tokių įgaliotinių. E, ir reikia iš esmės sakyti klausimą, kokią politiką jie vykdo, e, kaip jie atstovauja Europos Sąjungai, kokius, kokius santykius užmesga. Tai būtent jie iš esmės užsima tokiamis uždu, už, užduotimis, kurios yra susijęs daugiau su konfliktų sprendimu. Ir, e, e, ir jie rengia tokią informaciją e, būtent susijusią su atitinkamomis problemomis atitinkamame regione. Ir kitą mėnesį baigėsi kai kurie įgaliojimai ir uh, iš esmės man netrodo, kad e, vertėtų nutraukti tokių įgaliojimų e, taikymą. E, man atrodo, kad ne visada pasirenkamos tos rytis tinkamai, kuriuose ir būtent baigėsi galioti, baigė galioti tie įgaliojimai. Šitą, jie tiesiog buvo atsitiktinai parinkti praktiškai. Čia reikėtų racionaliai pasvarstyti, ar verta vis dėlto nutraukti tos įgaliojimus ir taikyti tam tikrus trumpalaikius arba skubius sprendimus, kurios galėtų ir uh, įgyventi šiai galiotiniai. Taigi, kitas dalykas uh, būtų, būtų įmanoma uh, surenkti tam tikrus pasitarimus su specialiais įgaliojimais prieš išsiunčiant juos į tam tikrus regionus. Ir Europos parlamentas galėtų pasikviesti tos specialios įgaliotinės, išklausyti juos. E, ir kitas dalykas, e, galbūt ir įmanoma išorės veiksmų tarnybos atstovybių vadovų įgaliojimus išplėsti iki specialių įgaliotinių e, veiklos srities. Taigi, ir kaip ir E, ponia Ešton mm, bendradarbiauja su Europos parlamentu, taip galima būtų, sprend, būtų spręsti kartu dėl šių specialių įgaliotinių kompetencijos. Taigi, e, Europos e, parlamentas galėtų atlikti ypatingai geresnį vaidmenį, sakykime, nustatant, kaip geriau pasinaudoti šią priemonę specialių įgaliotinių, kokią struktūrą sukurti jiems. Ir tarp instituciniai sutarimai tam gali padėti ir, žinoma, sutartis. Ačiū uždėmesi. Eh. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Atbar, dėkuoju taip pat visiems, taip pat eh, generaliniam vicesekretoriui. Na, o dabar žodis eh, ponui Tanok, paskutiniam kalbėtojui. Dėkuoju. Aš manau, kad specialieji įgaliotinis, visai pasiuntiniai turėtų turėti ir toliau specifinį vaidmenį. Tam dar yra tikrai erdvės, nes jie dirba bendradarbiaudami tarp atskirų jurisdikcijų, tarp atskirų šalių ir panašiai. Jie, manyčiau, turėtų būti nebūtinai diplomatai, bet pavyzdžiui, akademikai, parlamento nariai buvę ar, ar panašiai. Aš norėčiau paremti šitos funkcijos specialiųjų pasiuntinių egzistavimą. Pavyzdžiui, kad dėl Afrikos kyšulių iš tikrųjų aš seku ten situaciją ir manau, kad atstovybė ten turėtų būti. Ir manyčiau, kad ten kova su piratavimu ir kitų problemų regionės sprendimas turi būti tikrai koordinuojamas. Aš manau, kad taip pat reikėtų kad būtų išlaikytas biudžeto neutralumas. Mes nenorime, kad atsirastų ES specialių atstovų atskiroms šalims. Ko gero, netaip reikėtų veikti. Uh, Aš manyčiau, kad labiau tas vaidmo galėtų būti e, delegacijų vadovų. Dėkuoju, ponai Tanok. Brantner taip pat paprašė dar papildomai žodžio. Ačiū, aš norėčiau prakti, praktinį klausimą užduoti, e, nes jis jau tvyro pas mus praktiškai ore. Tai, tai būtent e, kaip iš esmės bus apmokami tie darbuotojai, kurie, pavyzdžiui, yra ir vadovai, ir specialiai įgaliotiniai. Kaip čia bus reglamentuojami toks užmokestis? Tai yra e, labiau ponui Papovskai klausimas negu ponui Ade, Adeba. Tačiau, e, e, kol jūs atsakysite ponui Tanok, ponas Papovskis gali pagalvoti apie savo atsakymą. Argumentai regioninių atstovų yra stipresni negu atstovų atskirai šaliai argu, egzistavimo argumentai. Kaip įvykdyti tą perėjimą, jeigu pažvelgtumėte į Kosovą ir Bosniją ir Hercegoviną, tai buvo minėti pavyzdžiai, tai tuomet suprastumėte, kad dėmesys yra didžiulis šiam e, regionui, tačiau kol kas vadovo tokiu su dviejopomis funkcijomis ten nėra. Aš manau, kad manyčiau, kad reikėtų išsiaiškinti šią problemą, kas geriau būtų dėl politinių priežasčių, ne dėl biudžeto pirmiausia reikėtų priimti sprendimą. Manau, kad šį klausimą privalu spręsti ir tai yra tas dalykas, kur turėtume sulaukti vyriausiosios įgaliotinės siūlymų. Ir aš manau, kad turėtų e, delegacijų vadovams suteikti regioniniai įgaliojimai būti ES specialiais atstovais. Aš pritariu Jums. Aš manau, kad ES, jeigu egzistuoja, jeigu jai atstovaujama vienoje ar kitoje vietoje, jeigu delegacijos vadovas gali šias funkcijas prisimti, tai jis turėtų tai daryti. Kalbu pakankamai atsargiai, nes yra tokių šalių, kur e, specialiai ES atstovai, atslau, apima, kurių atsakomybės rytis apima vieną šalį, jau turi pilną darbo krūvį. O kartais, kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, galbūt ir delegacijų vadovai galėtų specialiųjų atstovų funkcijas atlikti. Ir ponė Ešton, pavyzdžiui, irgi atlieka dviejopas funkcijas, ar ne, ir puikiai su jomis susitvarko. Tai yra diskusijų klausimas, tačiau dar prie jo reikia grįžti ir jį detaliai išnagrinėti. Dėkui. Atsidu, to Radver. Dėkoju. Galbūt ponas Papovskis nori atsakyti į tą klausimą, kas moka ir kiek. Uh, my... Na, gal nesu labai tikras dėl to, ką turiu, bet galėčiau pasakyti iš tai, kad dviejopus įgaliojimus turintys delegacijos vadovai turėtų būti at, sulaukti atlyginimo už darbo kaip delegacijos nariai, bet turėčiau dar pasitikrinti, nesu tikras dėl tos informacijos, kurią dabar jums teikiu. Pavyzdžiui, Bosnijoje dirbantis ES atstovai turi šiek tiek kitokias funkcijas, nes jų funkcijos yra viena vertus kaip ES specialių atstovų, kita vertus kaip atstovo taip pat dirbančio ir tarptautiniam lygmenį. Ir tas darbo užmokestis jiems matyti yra skaičiuojamas panašiai, atsižvelgiant į mutatis mutandis vykstančius procesus. Tačiau turėčiau pasitikrinti dar šią informaciją savo administracijoje ir grįžti dar prie to. Kodėl aš uždaviau šitą klausimą? Todėl būtent, kad žurnalistai jį man užduoda. Facciamo per iscritto. Dėkuoju, tada mes galime pereiti prie rašytinių komentarų šito klausimu tolesnių. Dėkuoju visiems už diskusiją ir už pasisakymus. Tema yra įdomi ir naudinga. Aišku, mes konsultuojamės, nėra bendras sprendimo procedūros dėl šitų dalykų, tačiau, e, kaip e, žinome, teikiame pasiūlymus ir, ir, ir, ir komentarus bei, bei, bei informaciją šitais klausimais iki 11.15 dabar pertrauka, o tada bus keitimasis nuomonėmis e, su e, e, Davidu Osasalvanu ir ambasadoriumi Hizovu dėl santykių ES Rusija.

Please, colleague, sit down. The, our... Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti, mūsų svečiai jau atvyko. Darbo atvarkė intensyvi. O vėluojame jau penkias minutės. Dabar turime keistis nuomonėmis e, dėl dėrybų, dėl naujo susitarimo tarp ES ir Rusijos Kaip žinote, 2010 m. rudenį buvo du dėrybų raundai ES Rusijos. Ir todėl dabar e, pasikeitimas nuomonėmis būtų tikslingas dalykas ir mes kaip užsienio reikalų komitetas turėtume būti informuojami e, apie tas dėrybas, kad e, Lisabono sutartis numato, jog parlamentas dalyvauja šitame procese, taip pat kaip ir išorės veiksmų tarybos e, vadovas. Tad iš karto ir perdodu žodį ponui Davidui O. Salivan, generaliniam administracijos direktoriui išorės veiksmų tarnybos, o paskui ambasadoriui Hizovui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pirmą kartą atvykstu į šį komitetą atlikdamas šias naujas pareigas, man džiugu čia būti ir turėsiu progą pateikti savo nuomonę. Jūs žinote, kad vyriausiai galiuotinė siekia, kad mes intensyviai bendradarbiautume su Europos parlamentu, palaikytume su jo gerus santykius. Ir aš atsakau už administracinius ir finansinius santykius ir aš esu komiteto paslaugoms jeigu reikėtų jums papildomos informacijos kuriais nors klausimais. Ir aš palaikau, esu už <laughs> puikų santykių palaikymą su šiuo komitetu, mes be kita ko kėlėme ir, prekyb, ir prekybos klausimus. Šį rytą e, mes kalbėjome apie tuos abu darybų ciklus, tos darybų raundus ir diskutavome releks kontekste. Ir tai vyko beveik vidurnaktį gruodžio 31 dieną, diskusijos buvo tikrai intensyvios. Na, o šiandien man tikrai labai džiugu. E, iš e, ES perspektyvos pristatyti, kaip vyksta šios dėrybos. Mums Šios darybos yra tikrai labai svarbios. Ir tas pats sustarimas turės ypatingą svarbą. 2008-aisiais darybos prasidėjo, vyko 12 jau tų darybų ciklų. Yra ir gerų naujienų, ir netokių gerų. Gera naujiena yra ta, kad buvo pasiekta daug pažangos. Ir paskui šiek tiek daugiau detalių dėl to pateiksiu, tačiau aš manau, kad šiek tiek netokia gera naujiena yra ta, kad mes pasiekėme netiek daug, kiek gal būtume norėję, kalbant apie prekybos ir investicijų sritis. Ir mes turėtume dėrėtis toliau ir pavyti tą atsilikimą, kad greičiau pasiektume galutinio susitarimo. Mūsų tikslai, kaip žinia, pirmiausia yra tai, kad mes norime turėti e, partnerystės aišku susitarimą, ambicingą susitarimą, kuris papildytų jau egzistuojantį, suteiktų pridėtinės vertės, lygnant su to, ką jau turime. Ir e, mes taip pat dirbame papildydami ir, ir, ir, ir de, papildami, papildami tą senąjį susitarimą. Tai bus tas susitarimas, kurį pasirašo dvi pusės, kurios jau yra pasaulio prekybos organizacijos narės. Mes manome, kad susitarimas, kuris nebūtų e, pagristas prekybos investicijų uh, E, sprendimais nebūtų naudingas naujas susitarimas, kalbant apie energetikos, pavyzdžiui, išteklius prekybais ir panašiai. Aš tikiuosi, kad Rusijos pusė mato tą patį ir dabar mes galime dvi šalių pagrindų dėl tų klausimų tartis ir siekti pažangos. Manau, kad greitai tas, tos pažangos pasieksime. Dar vienas dalykas, kurį reikia patisinti, yra muitinių sąjungos reikalai. Tai irgi yra dalykas, kuris yra susijęs su dvišaliais, dvišaliais prekybos santykiais. Ir mes prie jų, prie tų klausimų dirbsime toliau, kad pažangos būtų pasiekta daugiau. Galiausiai e, pagarba žmogaus teisėms ir demokratiniams principams yra vienas iš pagrindinių dalykų keliamas šiame susitarime. Tai galėtų būti ir e, tas saugiklis, dėl kurio būtų galima vienašališkai sustabdyti sustarimo galiojimą, jeigu kokių pažeidimų šioje srityje įvyktų. Tai bus įrašyta į naująjį susitarimą. Ir tas, ta nuostata egzistuoja jau ir dabar. Ten kalbama apie pagarbą demokratinėms teisėms, žmogaus teisėms ir panašiai. Mes negalime net pagalvoti apie tai, kad savo standartus šioje srityje galėtume kiek nors sumažinti. Aš nenoriu užimti pernelik daug komiteto narių laiko detalėms, bet norėčiau informuoti šiek tiek jūs apie tai, kas vyksta keturiose darbo grupėse. Pirmiausia, politinis dialogas išorės reikalai, antra, e, teisingumas ir vidaus reikalai, trečia, ekonominiai reikalai ir švietimas, mokslas, kultūra. Tai yra ketvirtoji darbo grupė. Tokios jos egzistuoja ir norėčiau šiek tiek papasakoti, kas jose vyksta. Kai susitikome gruodžio mėnesį, ambasadorius pats galėjo pastebėti, kad buvo pasiekta daug pažangos politikos, politikos dieno, dialogų išorės saugumo srityje. Laisvės saugumo ir teisingumo srityje taip pat mes kalbame Mes galime sakyti, kad tekstas surašytas šiais klausimais yra pažangus tekstas, mes ten kalbame be kita ko apie brandolinio ginklo kontrolę, apie masinio naikinimo ginklų naikinimą ir panašiai. Čia dar reikia tą tekstą pabaigti renkti, bet pažangos ir pasiekta nemažai. Dėl svarbiausių bendradarbiavimo principų šios srityje egzistuoja tam tikras sustarimas, mes norėtume, kad būtų daromos nuorodos į žmogaus teisės, į demokratijos įtvirtinimą ir panašiai, į teisinės valstybės um, klausimus. Aš norėčiau pasakyti, kad Rusija turi tam tikrų išlygų, siūlo tam tikras išlygas, kad dėl konstitucijos principų ir panašiai. Uh, Ir mano taip pat, kad žmogaus teisės yra minimos per nelik dažnai tame naujame siūlomame susitarime. Galbūt reikėtų pasak Rusijos įtraukti bendros e, e, klausimus susijusius su kaiminystės politika, e, su kalba naudojama Rusijos federacijos Europos Sąjungos susitarime. Rusija sieja savoką saugumas su vieninga nedaloma Rusija. Mm, mes abejojame, ar tai turėtų būti įrašyta į susitarimą. Buvo pasiekta pažangos e, antrojoje darbo grupėje, kur kalbama apie saugumų vidaus reikalus, ten kalbama apie, apie kovą su korupcija, apie tinkamą dokumentų tvarkymą įrengimą, kovą su organizuotu nusikalstamumu. Maničiau, kad nedidelių skirtumų egzistuoja e, prieglopščių klausimais, kovo su nelegalia migracija klausimais, e, teisinės valstybės principais ir e, dėl teisinės valstybės principų ir pagarbo žmogaus teisėms principų. Šis susitarimas yra susijęs su pažanga pasiektą vizų klausimu. Dabar yra šiuos, šių klausimų sprendimą bandoma šiek tiek atskirti, tačiau vis dėlto bandoma susitarime jį, į susitarimą jį apriepti, bet dar prie šių klausimų reikia dirbti, kad būtų nuspręsta, kokios bus galutinės formuluoti šio klausimu. Dėl bendradarbiavimo mes aptarėme 11 skyrių, kurių čia nevardinsiu. E, turizmas be kita ko buvo paliestas visą veilę kitų sričių ir dabar E, tebe rašomomi nauji skyriai, kurie apims naujas sritis. E, horizontali prekyba ir investicijos irgi yra tie klausimai, kurie naujajame susitarime yra minimi. Kol kas sunkumų čia esama, tačiau dirbama toliau. Praeitais metais komisija atstovavo kitas asmuo mūsų posėdėje ir birželį mes E, numatėme pirmuosius sprendimus susijusius su prekyba ir investicijomis. Sakėme, kad reikia geriau ginti nusa, intelektinę nusavybę, numatyti tam tikrus barjerus nelegaliai prekybai ir taip ir panašiai. Ant darybų stalo dar turime klausimų užsilikusių nuo Liepos mėnesio 2010. -ųjų. Dar kol kas nesulaukime jokios reakcijos, esminės reakcijos iš Rusijos partnerių pusės šiais klausimais, tačiau pradinis apsikeitimas nuomonėmis šiais klausimais jau netrukus vyks. Vyko 11 raundų dėrybų, kad atsirastų e, pirmieji siūlymai, mes jau, jau buvome sulaukę pirmuosius dėrybų etapus jau dviejopų teksto variantų, kol kas abiejų pusių tas tekstas netenkino ir dabar galėčiau pasakyti, kad kai buvo surinkusi ekonomikos darbo grupė, tai irgi buvo konstatuota, kad problemų ir klausimų turų tebelieka. Turės vykti toliau taikinimo procesai ir aš galėčiau pasakyti, kad šio, apie šią sritį buvo kalbėta paskutinėme darbo grupės posėdyje energetikos ištekliai, priekybos klausimai, apsirūpinimas ištekliais yra irgi tie klausimai, prie kurių reikės sugrįžti, juos reikės minėti šiame susitarime, bet reikia dar pasižiūrėti, kiek pažangos čia yra pasiekta. Ekonominiais klausimais E, susirinkimas vyks vasario ketvirtą dieną, susitiks redakcinė grupė dar iki tol, kuri pateiks siūlymus tam naujam sustarimui šiais klausimais. Ir du paskutiniai dalykai. Buvo pasiekta pažangos kultūros ir švietimo skrityje, dėl švietimo, jaunimo, sporto reikalų bus įtrauktas skyrių susistarimą, kai dėl kultūros mes nesutarėme, kaip reikėtų traktuoti kultūros įvairovę ir antrą. E, kultūros apsaugos reikalus ir mes vėlgi čia dar dirbsime, ieškosime sprendimų. Kai dėl mokslo tyrimų mes nusintėme Rusijos pusėje formalų kvietimą pradėti darybas dėl Rusijos prisijungimo prie ES plėtojimo mokslo tyrimo programų ir mes įtraukėme šį siūlymą ir į naują prekybos susitarimą. Dar kol kas nesulaukėme formalaus atsakymų, tačiau e, komisaras kompetitingas jau sulaukė atsakymo iš Rusijos pusės, neformalaus atsakymo, e, kuris reiškia, kad Rusijos pusė priima siūlymą pradėti dėrybas. Tad dėrybos turėtų prasidėti jau esant, e, turėtų šį klausimą būti negrinim jau esančiam naujam kontekstui. Taigi, ponios ir ponai, pona pirmininkė, aš manau, kad E, galėčiau apibendriamas pasakyti, kad pažangos buvo padaryta, dar prie kai kurių klausimų reikės dirbti toliau ir mes dabar turėsime dėti papildomas pastangas prekybos ir investicijų srityje, kad galėtume užtikrinti, kad mūsų tarybos vyksta subalansuota ir kad visais frontais stumėmės pirmin. Mes norime, kad tos darybos baigtųsi sėkmingai, kaip aš jau sakiau, ir ponas ambasadorius tai žino, aš manau, kad mes galėsime uh, iš tiesų visi dėti tas papildomas pastangas, kad viskas klostytųsi taip, kaip mes laukiame. Ačiū. Molte grazie. Dėkuoju. Pono Salivanai. Dabar žodį suteikiu ambasadoriui Hizovui, e, darybinės grupės vadovai iš Rusijos pusės. Vakar e, mes paminėjome teroristinio išpolio Domodėdovo oro uoste e, aukas. Mes e, e, palaikome šią tragišką valandą Rusijos žmonės, reiškime jiems užuojautą. Šie įvykiai iš tikrųjų mus verčia dar giliau pagalvoti ir uh, ir, ir giliau argumentuoti į, įvairius e, politinius e, sprendimus, kurių reikėtų Kaukazė sprendžiant e, įvairias problemas ir, aišku, taip pat verčia mus kalbėti apie šitos barbariškus ir smurtinius išpolius. Žodis Jums, ambasadoriau. Thank you, Chairman. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų užuojoto žodžius, e, būtent pagerbent e, aukas šio barbariško teroristinio išpolio Maskvoje, kuris įvyko taip nesiniai prieš porą dienų. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už e, šią galimybę susitikti su užsienio reikalų komiteto nariais Europos parlamente ir pristatyti mūsų įsivaizdavimą ir mūsų viziją dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo. Aš taip pat norėčiau padėkoti taip pat ir e, dėrybininko pono Oselivadą už e, pristatymą naujos informacijos, už mūsų pasiekimų ir problemų pristatymą. Iš esmės tai e, nebus lengvas šias darybų procesas. Norčiau pradėti nuo to, kad keliais žodžiais apibūdinsiu šių dėrybų kontekstą. Šio e, e, naujo ES ir Rusijos susitarimo idėja, tai iš esmės yra e, laikinas pavadinimas. Šio susitarimo mes dar tik tai bandome dailinti ir užbaigti galutinį tekstą. Mes norime sudaryti išsamų susitarimą, kuris pakeistų dabartinį uh, E, bendradarbiavimo ir partnerystės sustarimą, e, kuris e, buvo sudarytas 1994 metais ir įsigaliojo 1997 metais. Ir buvo nu, toliau tęsiamas. Taigi, kol buvo pareikštas noras nutraukti šią ankstesnę sutartį ir sudaryti naują. Iš esmės prieš mūsų lyderiai nusprendė pradėti dėrybas dėl šios naujosios e, sutarties, mes apsvarstėme įvairias naujas galimybės. Taigi mes aptarėme e, šią galimybę taip pat ir su trečiosiomis šalimis, e, kurios yra susijusios su mumis, tai, tai yra Junkinės Amerikos valstybėmis, Kinija, Norvegija, Šveicarija. Taigi bendras sustarimas ir būtų geriausias būdas sustarti dėl įvairių klausimų kuo išsameu. 2005 e, metais e, spalio mėnesį Londone įvykusėme viršūnių susitikime e, buvo susitarta dėl šių darybų, dėl naujo susitarimo. Ir 2006 m. lakryčio mėnesį e, Rusijos e, vadovijo paskyrė mane, jūs nuolankų tarną, e, šios, šių dėrybų dėrybininku. Tačiau dėl įvairiausių įvykių mes galėjome pradėti dėrybas 2008 m. Liepos mėnesį. Taigi, kokia yra reikšmė šio susitarimo? Jis yra pakankamai paprasta. Pažiūrėkime atgal į 2094 metus ir pamatysite, kaip pasikeitė Rusija ir kaip pasikeitė Europos Sąjunga. Yra daugybė bendradarbiavimo sryčių, kurių neapima e, mūsų ankstesnis sustarimas. Tai, tai pavyzdžiui, bendros užsienio ir saugumo politikos rytis. Nes būtent iš esmės tokios politikos kaip ir nebuvo 94 metais. E, ir mūsų e, bendradarbiavimo sritis nuolat auga. Kasgi e, galėtų pagalvoti, kad ES ir Rusija kartu 1999 metais kovos prieš piratų Somaliją. Taigi naujo susitarimo tikslas yra žengti kokybišką uh, žingsnį į priekį, e, suteikti naują išsamų pagrindą bendradarbiavimui tarp ES ir Rusijos. Taigi mes, e, e, mes išvelgėme tam, tam, tam tikrą inovatyvų ir pažangesnį pagrindą tolesnė bendradarbiavimui. Kita priežastis ateiti į šį komitetą yra būtent tai, kad nuo Europos parlamento priklauso kartu su Rusijos parlamentu, ar šita, šitas sutarimas bus ratifikuotas vėliau. E, prieš 2008 metų birželio mėnesio viršūnius e, susitikimo rezultatų ratifikavimą, tai būtent Hantė Mansyskė įvyko šitas susitikimas, e, buvo pradėtos dėrybos ir buvo nustatyta, kad Ehm, būtent e, bus įtrauktos į, į, į dėrybo apimti įvairios naujos rytis. Kalbant ir apie bendras ES ir Rusijos e, sritis. Tai būtent e, mes norėsime sudaryti atitinkamus susitarimus dėl tam tikrų specifinių sektorių. Šis sutarimas turėtų būti išsamus. Tai būtų tarsi gairės Tai būtent tarsi mūsų e, bendrų, bendros veiklos krytį nustatantis dokumentas, tai yra tarsi greučiai e, antram galbūt išsamesniam sustarimui. Žinoma, e, yra, yra atskiras skyrius dėl tam tikrų institucinių priemonių, kurios padėtų ir vystyti mūsų bendradarbiavimą. Taigi e, po 12 e, darybų raundo galima pasakyti, kad e, darybos yra vykdomas tinkamai, jos, yra, jos juda link teigiamų rezultatų. Žinoma, tai nėra greitas procesas. Ir šiam procesui įtaką daro taip pat ir dirbtiniai terminai, dirbtiniai laikotarpiai arba datos kurios yra nustatytos. Tai būtent e, e, iš esmės mes siekiame kokybės mūsų susitarimo, o ne užbaigti tam tikrus susitarimus tam tikrų laikų. Taigi, e, dabar norėčiau atkreipdėmėsi į keturių darbo grupių darbo rezultatus. Taigi, vienas iš sudėtingiausių sričių pavyzdžiui, siekiant e, nustatyti ribą tarp e, pagrindinė sustarimo ir atskirų sustarimo, e, preferencijų sustarimo dėl prekybos ir ekonominių reikalavimų įvykdymo. Yra būtent ekonominiai klausimai. Taigi, būtent sustarimai tarp PPO valstybių narių yra taip pat vienas iš sudėtingiausių klausimų. Mes e, bandome e, siekti e, narystės pasaulio prekybos organizacija ir manau, kad tas mūsų siekis galėtų būti trauktas į Gineso rekordų knygą, nes mes šios 17 metų siekiame šios narystės. Bet dabar iš esmės gali būti, kad praeis tik tai keli mėnesiai, o ne metai, kol bus sudarytas galutinis susitarimas su PPO. Man labai smagu pranešti, kad e, sustarimo memorandumas, kuris buvo pasirašytas Bruselėje 2010 metais e, gruodžio 10 dieną, e, kuris buvo patvirtintas 26-ame mm, viršūnių sustikime Rusijos ir ES, į jį buvo įtrauktos ir dėrybos dėl narystės PPO Taigi būtent tai yra ne tik tai ES ir e, Rusijos klausimas šitą narystę PPO, bet ir kitos e, PPO valstybės narės taip pat dalyvauja šiame procese. Taigi, mm, e, kaip mes manome, ko dar reikėtų tolimesniai pažangai arba nuolatiniai pažangai Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad e, abi susitarimo šalis yra e, pasirengusios siekti kompromisų ir kad turi atitinkamą politinę valią. Aš suprantu, kad artimiausioje ateityje e, dėrybiniai įgaliojimai iš komisijos bus perduoti išorės veiksmų tarnybai. Pataisykite, jeigu aš čia klystu. Taigi ES e, dėrybų grupė turi tam, tam tikrą laisvę, judėjimo laisvę arba dispoziciją daryti įtaką dėrybų procesui. Ir e, kas trukdo dėryboms, e, tai yra mm, faktas vykdomas vis dėlto su skirtingais dėrybų partneriais, nes Ponas Osalivanas dabar yra mano ketvirtasis dėrybų partneris, nes e, aš vis prarandu vieną po kito tuos dėrybininkus iš ES pusės. Taigi, e, aš norėčiau, kad e, nebūtų vykdomi tokie veiksmai, kurie trukdytų tvarioms dėryboms būti, vyst, būti vystomoms toliau. Tai būtent, kad nebūtų keičiami per daug dėrybininkai. Mes e, mes turėtume atkreipti dėmesį į tas problemas, kurios iškyla dėrybų procese. E, tačiau mes neturėtume tapti tų problemų įkaitais. Aš manau, kad mes siekime sudaryti labai ryštingą ir išsamų susitarimą. Ir mes norime sudaryti strateginę partnerystę tarp ES ir Rusijos tiek vidutiniam, tiek ilgalaikiui laikotarpiui. Ačiū uždėmesi. Grazie, signor ambasciatore. Dėkuoju, ponai ambasadoriui. Pradame diskusijas. Žodis e, pirmiausiai e, pranešėjai Severiną. Tris minutės. Nepaisant to, nedaug turimo laiko, aš manau, ponė pirmininkė, kad tiesiog man tai yra proga pareikšti savo, savo užuojautą Rusijos žmonėms dėl barbariškų terorizmo aktų Maskvoje. Ir ponė ambasadoriu, perdokite mūsų užuojautą taip pat savo tėvinainėms. Norėčiau padėkoti abiems mūsų svečiam šiandien už atliktą darbą ir už informaciją, kurią mums pateikė. Informacijos buvo daug, iš tikrųjų, ir aš matau, kad bent jau diplomatinių lygmenių e, skaidrumo tikrai netrūko. Aš manau, kad mums e, vis dėlto reikia laiko dar, kad galėtume tą informaciją suvirškinti ir atitinkamai reaguoti. Tikiuosi, kad ateity taip pat bendradarbiausime. Norėčiau pasakyti, kad šiame susitarime darybose nėra paprasčiausios techninės detalės, visi klausimai yra labai politiniai. Mm, tai yra vienas iš procesų susijusių su Rusijos ES santykiais. Ir tai bus tas dokumentas, kuris bus labai svarbus. Tad juridinis pagrindas visam tam ir strateginė bazė yra taip pat labai svarbus svarbus dalykai. Rusija yra ES požiūrį labai svarbi tarptautinė veikėja, tad šis sustarimas yra iš tiesų labai svarbus. Aš manau, kad šis sustarimas taps aiškių tvirtų pagrindų bendradarbiavimui, e, bus prisimti teisiškai saistantis įsipareigojimai daugelie bendradarbiavimo sričių, e, galės vykti dialogas, kur abi dvi pusės turi bendrų interesų, bus galima kalbėti apie žmogaus teisės, bus galima kalbėti apie bendrus tikslus kovoje su terorizmu, e, bus galima kalbėti apie Centrinės Azijos stabilizavimo Irano, Afganistavimo klausimus ar konfliktų sprendimo klausimus ten, kur mums rūpi, kai dėl teisingumo reikalų vėlgi e, studentų galimybių keliauti ir menininkų galimybės keliauti turėtų būti palengvintos, turėtų būti daugiau ekonominių ryšių. Taip pat Rusijos narystė PPO yra irgi tie klausimai, kurie mums rūpės. Investicijos į energetiką taip pat bus įtraukti, įtraukti dalykai į šį sustarimą. Dėrybos vyko iki šiol, jos turi tęstis kad, ir jos turi vykti abipusio pasitikėjimo tarp abiejų partnerių pagrindų. Pasitikėjimas yra iš tikrųjų labai svarbus. Ir aš manau, kad jeigu to pasitikėjimo trūktų, dėrybos labai pasunkėtų. Tuo pat metu tenka pasakyti, kad ES turi Rusijai suteikti aiškesnės ir didesnės garantijas. Nes aišku, svarbu, kad Rusija suprastų, kad geriau palaikyti santykius ir tų santykius e, su ES Rusija, o nestengtųsi juos palaikyti dvi šalių pagrindų su atskiromis valstybėmis narėmis. Dar keletą žodžių, e, kalbant apie klausimus. Dėl PPO ir stojimo į šią organizaciją. Dvišaliai klausimai regis yra išspręsti, tačiau, man atrodo, kai kurios kitos valstybės bando netaip pozityviai šį procesą žiūrėti. Pavyzdžiui, Rusijos stojimas į PPO yra ne tik Rusijos, bet ir ES interesas. Ir jūs, ponia Ausalivanai, galbūt galėtumėte pateikti um, minčių apie tai, kaip mes galėtume padėti, kad tas procesas su Rusijos stojimu į PPO vyktų greičiau. Antra, aš norėčiau dar iškelti vizų klausimą. Tai yra iš tikrųjų labai jautrus klausimas, galbūt ambasadorius Čižovas galėtų daugiau pateikti e, informacijos apie tai, kaip šiuo klausimu vyksta dėrybos. Ir paskutinis dalykas, jūs nedaug kalbėjote apie modernizavimą. Ko Rusija tikisi iš Europos Sąjungos? Ko, kaip yra matoma ta pagalba modernizuojantis Rusijai, ko iš mūsų yra laukiama, tai yra mums svarbus klausimas. Kaip ES apibrėžia, kas yra modernizavimas. Tai norėčiau išgirsti. Dėkoju. Grazie, onorevole Severin. La... Dėkoju, ponui Severin. Dabar žodis ponas Salafrankai. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ponai O'Sullivan už e, pranešimą. Norėčiau pasveikinti jį su naujomis pareigomis. Manau, kad e, įvairūs postai, kurie, kuriuos jis užėmė ir įvairios e, veiklos rytis ankstesnės suteikia jam uh, pakankamai daug kompetencijos, kad jis galėtų užimti šį postą. Taip pat dėkoju ambasadoriui Kyzovui. Kaip pirmininkas sakė, vakar mes pažymėjome tylos minutė Maskvos e, įvykius. Šis e, susitarimas turėtų būti kokybinis šuolis į priekį. Mano politiniai frakcijai mano politinės frakcijos nuomonė, šis susitarimas turi remtis tam tikromis vertybėmis ir žmogaus teisės turi būti vienas e, iš esminių aspektų. Manau, kad e, šitų dalykų įtvirtinimą turi reikalauti abi e, pusės. Ponas O'Sullivan beje minėjo šią sritį ir aš visiškai sutinku su juo. Toliau prekyba ir investicijos. Šis uh, Čia iškyla tam tikros e, kontroversijos ir, ir prieštaravimo, turiu galvoje stojimą į PPO ir norėčiau čia kai kurių paaiškinimų, kodėl yra taip vėluojama e, stoti į PPO. Ponas Severin sakė, kad šios sutarties kontekste viskas yra labai mm, susijęs su politika. Toliau, Lisabono sutarties įsi, įsigaliojimas. Šitame kontekste mes į Rusiją žiūrime labiau kaip į partnerę negu kaip į varžovę. Tad ką galima nuveikti, kad būtų pasistumėta į priekį derantis dėl saugumo skyrių. Taip pat e, ambasadorius e, kalbėjo apie tam tikras netoliesančias nuo ES rytis, aš sakyčiau, kaimininės rytis. Mes e, norėtume susipažinti taip pat su jūsų sukaupta patirtimi dėl, dėl vizų. Atrodo, kad yra e, atskiras susitarimas dėl, dėl vizų. Mūsų turimi duomenys e, rodo, jog Rusijos piliečiai norėtų dvigubai daugiau vizų. E, E, jų skaičius būtų dvigubai didesnis negu vizų, kurių pageidautų ES piliečiai. Toliau yra ir kitų klausimų daug. Krizė, Gruzija, kokie yra jūsų planai darybiniai šioje srityje. Tikiuosi, kad ponas O'Sullivan sėkmingai užbaigs šį darybinį procesą. Dėkuoju ponui Salafrankai. Dabar ponia Vairuotin. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai džiaugiuosi e, kolegų pasisakymais. Ponas Alafrankos, bei anksčiau kalbėjusių kolegų. Manau, kad e, šio sustarimo kontekste mes turime siekti bendros erdvės, bendradarbiavimo, paskui modernizavimo ir uh, Aišku, čia kyla partnerystės kaip tokios e, klausimas, tačiau tiek ir bendra erdvė, ir modernizavimo klausimai iki šiol e, neleido mums pasistumėti labiau į priekį partnerystės sutarties srityje ir man labai gaila, kad taip buvo. Nes partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis yra labai svarbi ne tik tai mums, bet ir Rusijai. Norėčiau taip pat pridurti štai ką. Mūsų pozicijos buvo skirtingos nuo pat e, pradžių. Mes norime įtraukti sutartį tam tikrus aspektus, kurie mums atrodo labai svarbus. E, ir e, šiuo požiūriu ne visiškai, adekvat, ne visiškai vienodos yra mūsų pozicijos. Tai pasakytina ir apie prekybinės e, nuostatas. Kaip yra su PPO, ar dar e, vykstančiams daryboms daro įtaką Kazakstanas ir Baltarusija? Toliau, dėl modernizavimo. Komet kalbam šią temą, tai mes turim omenyje demokratizavimą. Labai dažnai Prezidentas Medvedevas e, mini problema susijusia su korupcija ir su e, e, problemos investicijų srityje. Tačiau, kuomet mes pasižiūrim, kas vyksta su Khodorkovskiu, kokios vyksta demonstracijos ir protestai, tai norėčiau paklausti ambasadoriaus, kaip jis pats žiūri į modernizavimo klausimą Rusijoje. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Omen Ruiten. Dabar kolega Oland. Dėkuoju. Aš taip pat noriu išreikšti nuoširdžią užuojautą Rusijai ir jos žmonėms. Norėčiau pasakyti, kad liūdime kartu su tais, kurie nukentėjo. Liūdim su visais Rusijos žmonėmis. Kaip ir kiti kolegos, kurie jau kalbėjo anksčiau, aš turiu klausimą pono Sulivanai klausimas būtų susijęs su dabartinėmis darybomis. Puiku girdėti, kad pažangos pasiekta. Rusija be abejo yra strateginė partnerė Europos Sąjungai. Mes pažangos privalom pasiekti, nes tai pasitarnaus taip pat Europos Sąjungos interesams. Kaip ir kiti kolegos, aš norėčiau iškelti klausimą dėl, dėl pačių darybų, dėl partnerystės. Uh, E, kuri turėtų būti be kita ko grindžiama ir bendromis vertybėmis. Kaip jūs jaučiatės dėrėdamasis būtent dėl šio konteksto jūs. Ir mes matėme, kad vertybės yra labai skirtingos, nes Rusijos pusės vertybės yra ne visai tokios kaip mūsų. Ir pastaraisiais mėnesiais matėme visą eilę atvejų matėme, kaip vyko Khodorkovskio teismo procesas, kai teisingumu buvo manipuliuojama tarptautinės žmogaus teisų organizacijos ir stebėtojai e, šiurpsta opozicijos lyderių areštas, pavyzdžiui, pono Nemcovo areštas irgi yra vienas iš tokių atvejų. E, čia nematoma nieko nelegalaus iš Rusijos pusės. Ir tų atvejų galėtų būti ir daugiau pastaraisiais me, mėnesiais mes plenarinėme posėdėje diskutavome dėl galimų sankcijų atžvilgių turusios pareigūnų, kurie buvo įtraukti į pono Magnitskio e, bylą. Žmogaus teisėjų komitete toks atvejis buvo iškeltas, ten buvo diskutuojama ir apie Khodorkovskio procesą. Ar jūs, ponė Osulivanai, galėtumėte pasakyti, kaip jūs, Europos komisija, išorės veiksmų tarnyba gali dėrėtis esant tokiai atmosferai ir ką mes galime padaryti, kad Rusijoje padėtis pagerėtų? Grazie, onorevole Ojuland. On... Dėkuoju, ponė Ojuland. Panas Šultis, dvi minutės. Ich will und kann Iš tiesų, aš tik tai galiu pritarti mano kolegoms, kurie išaiškiai užuojautą dėl šito brutalaus teroristinio išpolio Domodėdavo oro uoste. Tai e, tik parodo, kad e, mes kartu siekiame bendrų saugumo interesų ir iš esmės esame panašus. Nors e, galbūt ir ginčiamės darybose Ir e, aš norėčiau paklausti dabar, e, ponė Čižovai, kaip jūs norite dabar panaikinti šitą nuolatinę pasikartojančių teroristinių išpolių bangą? Pavyzdžiui, kaip galima vystyti ir pagerinti Šiaurės Kaukazo politiką? Ir ponia Osalvinai, ar gali būti, kad keičiasi ne tik tai dėrybininkai, bet jie keičiasi ir savokos, keičiasi apibrieštis, pavyzdžiui, mūsų susitarimų. E, jūs kalbėjote anksčiau, tiksliau, jūsų pirmtakai anksčiau kalbėjo apie Rusijos modernizavimo, apie su, susitarimą dėl e, įvairių sektorių. Tačiau e, vėliau šitos savokos ir sektoriai pasikeitė. O dabar, e, e, ponė Čižavai, jūs e, kaip tik minėjote, kad kūrimos yra pilietinės institucijos ir pilietinė visuomenė yra kūrima. Ir ponė Čižovai, kaip jūs galėtumėte pasakyti, kodėl valdžio, Rusijos valdžios institucijos dar nieko nedaro ir kaip galime paskatinti pilietinį judėjimą Rusijoje? Tanok per du minutį. Dėkuoju, ponas Tanok. Norėčiau ECR frakcijos vardu pasveikinti po to Saulivaną išrinktą, paskirtą naujas pareigas ir norėčiau už taip pat pareikšti užuojautą teroristinio išpolio aukoms Rusijoje. Rusija yra didžiulė jėga, ES turi formalizuoti savo santykius su savo e, strateginė partnerė. Ir svarbu, kad tos darybos būtų kuo greičiau baigtos. Aš stebiu Rusiją ir manyčiau, kad dabar po Lisabonų starties įsigaliojimo mes daugiau patradarbiavome bendro saugumo klausimus ir panašiai. Tačiau aš manau, kad jūsų valstybė yra pusiau autoritarinė ir pažeidžiamos, pavyzdžiui, žiniasklaidos teisės ir laisvės, teismų sistema manipuliuojama ir ypač e, kai žūsta žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai, nelabai tos bylos yra stengiamos išsiaiškinti. Ir aš manau, kad galėtume, kartu, galėtume taip pat paminėti ir tą žudinių atvejį, kai Junktinėje karalystėje žuvo jūsų piliečiai nuo, regis, aišku, kieno ranko. Ir aš manyčiau, kad ekonomika Rusijoje yra pakankamai diversifikuota, tačiau e, tokiais klausimais kaip Šiaurės Koreja, Balkanai, e, kaip Irano ar Afganistano klausimų sprendimas mums reikalingas jūsų bendradarbiavimas. Mes turime dar abejonių dėl vizos, vizų liberalizavimo klausimų. Mano apygarda e, galėtų tuo pasinaudoti, nes daugiau rusų atvyktų apsipirkti į Herods prekybos centrą. Ir, mm, pavyzdžiui, žinome, kad yra duodami pasai Padniestrės regiono gyventojams ir Moldovoje. O ir jūs e, neleidžiate taip pat atvykti stebėtojų misiją į Gruziją. Visa tai yra probleminiai dalykai. Aš taip pat turėčiau dar ką šitą paminėti. Nepasirašoma pagrindinių teisių hartija. Ir visa tai e, trukdo dėrėtis dėl tiesioginių investicijų, dėl prekybos plėtojimo. Aš manau, kad galimybė sustarti dėl tų klausimų rodytų, kad atsiranda daugiau pasitikėjimo tarp Rusijos ir Europos Sąjungos. Svarbu, kad Europos Sąjungos investuotojai galėtų Rusijoje investuoti. Bendradarbiavimas su Gazpromu taip pat yra svarbus klausimas, tik reikėtų įtinkamai formalizuoti. Ką manot apie tai? Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis ponai Angurakis, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pareikšti užuojautą e, ponai ambasadoriui savo frakcijos ir savo partijos vardu. Ir e, iš esmės norėčiau pasigilinti tokią temą, kuri man labai rūpė. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisės. Ir, ir mane labai jaudina tai, kad e, NATO priėmė naują agresyvę ideologiją kuri e, praktiškai yra nukreipta prieš visą pasaulį. Galbūt e, mes turėtume čia šiuo atveju e, labiau reikalauti gerbti žmogaus teisės taip pat ir ES. Dabar kitas dalykas e, - taikos ir saugumo mm, tema. E, jinai prie mums pakankamai svarbi. Ir ponia ambasadoriau, kasgi pasikeitė nuo to laiko, kai NATO buvo nusprendęs e, pastatyti apsauginį raketų skydą netoli Rusijos. Aš norėčiau priminti kad e, piliečiai įvairių valstybių, Rusijos pirmiausia, e, neigiamai reagavo į šias e, raketas. Tačiau šie planai beveik nepasikeitė. Ir taigi, ar Rusija pakeitė savo požiūrį, ar čia pasikeitė NATO požiūris? Angurakis. Mm, per... Mm, Ačiū, ponia Angurakė. Mes neturime daug laiko, todėl norėčiau sutrumpinti kalbėjimo laiką iki vienos minutės kitiems šešiems kalbėtojams. Tačiau, e, bet kokiu atveju, mes turime e, paskirti dar dešimt minučių kalbėtojams atsakyti į jūsų atsakymus, ponė Petelė. E, Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pareikšti užuojautą nukentėjusiesiems ir žuvusiesiems nuo teroristinio išpolio. Mes, delegacijos santykiams su Rusija nariai, tikėjomės, kad mes turėsime kad mes tada, kai Komsomolskė dėjome gėlės žuvusių e, žmonių vietoje, manėme, kad tai bus paskutinis teroristinis išpolis, bet dėja taip nebuvo. Taigi dirbti turime kartu visose srityse, kad galėtume sumažinti pusiausvėros trūkumą. Mes kalbame taip pat apie liberalizavimą. Prezidentas Medvedevas taip pat sakė, kad reikia modernizuoti visą Rusijos visuomenę. Aš esu delegacijos santykiams su Rusija narys, galiu kalbėti apie savo patirtį. Turime kalbėtis atvirai. Kartais tos darybos yra tikrai sunkios, tačiau mes besidėrėdami paliečiame ir iki šiol nediskutuotas temas, temas tabų. Mes nagrinėdami tas sunkias situacijas ar sudėtingus klausimus, e, būtent ir randame būdų, kaip suartinti pozicijas. Mes galime padėti pagrindus mūsų būsimiems susitarimams. Abu svarbiausiai dėrybininkai galėtų man atsakyti į klausimą, kuris būtų toks, kaip galite vertinti tą mūsų pasiektą pažangą modernizavimo srityje. Manau, kad nuo to priklauso mūsų dėrybų efektyvumas. Ačiū. Ačiū ponu Pieterlė. Kollega Jakansari, prašau. Arvoisa puheenjohtaja, onnittelut laadullisesta. Pane pirmininkė, pirmiausia, e, aš pirmiausia norėčiau pasidžiaugti tuo, kad žengtas kokybinis žingsnis sudarant tokią sutartį ir pilietinės visuomenės rytyje taip pat yra nemažai nuveikta. Vadinasi, e, Europos e, e, jaunimas taip pat svegina tokius bendrus projektus, kurie, pavyzdžiui, vyksta švietimo srityje ir daugiau rusų atvyksta į Europos Sąjungą. Ir kalbant dabar apie abipusiškumą, rusai perka nekilnojami turtą ES valstybės narėse Tačiau ES piliečiams, pavyzdžiui, labai sunku nusipirkti nekilnojami turpą Rusijoje, suomiams, ypač, pavyzdžiui, daromos įvairios kliūtis. Ir aš norėčiau paklausti abiejų dėrybininkų, ypač e, pono Osulivano, ar galima būtų labiau par, paskatinti šitą abipusiškumą ir e, kaip jūs įgyveninsite jį? Un minuto per l'onorevole Madlener. Dėkuoju, kolega Marlener, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau Niderlandų laisvės e, partijos e, vardu pareikšti jums užuojautą dėl tragiškų įvykių. Prisimenu šaltojo karo laikus, todėl džiaugiuosi dabar, kad Rusija tapo prekybinė partnerė, kad keičiasi situacija, bendradarbiavimas plėtojimas vis labiau. Ir e, manau, kad Europai reikia Rusijos ir Rusijai taip pat reikia Europos. Norėčiau taip pat paskatinti darybininkus, kad būtų daroma pažanga darybose dėl e, ekonominių klausimų. Keletas e, klausimų. Visų pirma, kova su islamo terorizmu. Niderlanduose tai taip pat rimta problema, jo labiau, kad islamo ideologija ne, nėra e, tolerantiško pobūdžio ir nėra tolerantiška demokratijos atžvilgių, tad mes susidurėm su tokiam problemam taip pat. Toliau Irano dabartinė valdžia kelia vis didesnė grėsmė. Aš tikiuosi, kad Rusija ir Europa imsis kartu bendrų priemonių, kad būtų uh, e, sprendžiamas šis klausimas. Dėkuoju. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš manau, kad turime akcentuoti kokybės aspektą, tačiau turime atsižvelgti ir į laiko e, klausimą, nes e, gali paaiškėti, kad e, pasibaigus darybams dėl sutarties realybė nebetitiks to, kas siūloma sutartyje. Aš nenoriu to pasakyti, kad nėra realios pažangos, tačiau manau, kad e, vis dėlto turim spręsti iškylančias rimtas problemas. Ką mano abu dėrybininkai dėl bendradarbiavimo žemės ūkio srityje? Antras e, klausimas, kuris jau praktiškai buvo pateiktas, kaip mes galėtume bendradarbiauti, kad galėtume kartu veiksmingai kovoti su terorizmu, nes terorizmas ir toliau lieka pasaulinio masto iššūkis. Pone Nikolai. Dėkoju, o dabar žodis kolegai Belder. Gerbiami kolegos, norėčiau išreikšti savo žuojautą žmonėms nukentėjusiems nuo demotėdavo oros įvykusių tragiškų įvykių. Mano klaus, į mano klausimus, kai kuriuos jau buvo atsakyta, aš susitelksiu tik prie vienos ryties. Ponui Osurivanui norėčiau savo klausimą adresuoti. Dėl vizos supaprastinimo. Vizų režimas veikia toks, koks dabar jau keletą metų ir kyla klausimų, ar Europos komisija atliko šio laiko tarpio analizę. Jeigu taip, Ar galėtų valstybės narės gauti informacijos apie tai? Ar mes pasiekėme tų rezultatų dėl vizų supaprastinimo, kurių tikėjomės? Kokie tie rezultatai? Ar egzistuoja balansas e, tam tikras tarp Rusijos piliečių besilankačių Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos piliečių besilankačių Rusijoje? Nes pagal Rusijos statistiką čia egzistuoja didelis disbalansas. Ir kokia tų lankytojų ar tų žmonių keliaujančių iš vienos šalies į kitą struktūrą? Dėkoju. Dėkoju, poniai Vaiderė. Na ir Ponas Kirilov, vienai minutiai dabar paskutinis kalbėtojas. Possible. Jei galima, aš norėjau susitelkti, susitelkti savo dėmesį į tuos namosius išaldytus konfliktus. Tie konfliktai gali ateityje tapti sudėtingais, neišsprendžiamais ateityje, ar tiesiog būdami išaldyti gali sprokti bet kada. Tad, tai reiškia, kad mes tuos klausimus turime nagrinėti. Ar yra numatyta nagrinėti vieną, du ar daugiau tų išaldytų konfliktų? Pavyzdžiui, Kalnų Karabachas, Padniestrės klausimai yra tie klausimai, kuriuos galėtume laikyti išaldytais konfliktais. Ar yra kokia nors numatyta ilgalaikė perspektyva šių konfliktų sprendimų? Dėkui. E, Dėkuoju panui Kirilovui. Dabar suteiksiu žodį kiekvienam iš e, mūsų pranešėjų ir tokia pat tvarka, kaip e, jie kalbėjo iš pradžių. Tai yra pirmiausiai ponui O'Sullivan. Ačiū, panė pirmininkė, ir ačiū, gerbimi parlamento nariai, už jūsų pastabas ir komentarus. Aš stengsiuosi atsakyti į visus jūsų klausimus. Uh, Tačiau e, e, iš esmės e, kai kurių faktinių klausimų aš negalėsiu sakyti, nes neturiu atinkamos informacijos. Tačiau bet kokiu atveju aš vėliau pasidomėsiu tuo ir pasirūpinsiu, kad klausėjams būtų suteikta atitinkama informacija. Taigi dabar peržvelgdamas visus tuos klausimus, kurie buvo iškelti, tai PPO, pavyzdžiui, stojimas, jūs esate E, teisūs, mes nesam vieni e, pasaulio prekybos organizacijoje. Reikia, e, kad kitos 153 valstybės taip pat pritartų, kad Rusija įstotų į pasaulio prekybos organizaciją. Ir daugelioje valstybių taip pat kyla tam tikrų problemų arba abejonių dėl to, ar verta leisti Rusijai įstoti į PPO. Ir iš esmės ES turi tam tikrą įtaką BPO, tačiau netokią didelę kokią mes e, tikėjomės. Bet kokiu atveju e, Rusijos stojimas į PPO yra iš tikrųjų svarbus ir strateginis mūsų klausimas. Mes bendradarbiavome, e, sprendėme šį klausimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis ir kitomis valstybėmis, kad palengvintume šio klausimo sprendimą. Žinoma, mes kalbame ir su Rusija, su kitomis valstybėmis, kurioms kyla tam tikrų kliūčių arba jos nenori uh, E, leisti Rusijai įstoti į PPO. Tai iš esmės e, mes negalime leisti, kad e, įvyktų istorinė klaida, sakykime, ir kad didžiulė tokia ekonomika kaip Rusija liktų už PPO ribų, nes iš to jokios naudos negaus pasaulio bendruomenė. Taigi, panas Alfranka, dėl tų vizų klausimo. Jūs žinote, koks jautrus šitas klausimas. Yra atskiras procesas, e, kuriame diskutuojama vizų režimo palengvinimo klausimais, nes ten yra tam tikrų keblumų. Taigi, e, aš dabar e, nežinau iš tikrųjų, kokius klausimus mes turėtume perkelti, sakykime, į dabartinį susitarimą E, žinoma, tai yra pakankamai svarbus klausimas tiek Rusijai, tiek mums, kaip jau daugelis minėjo. Ir akivaizdu, kad e, jeigu mes e, šį procesą paskatinome, tada mes atspindėsime šio proceso pasiekimus ir susitarime. Taigi, taigi turėsime nuspręsti, kokios nuorodos, kokios sąsajos turi būti perkeltos iš to atskiro vizų susitarimo į dabartinį bendrąjį susitarimą. Uh, Taigi dabar e, klausimas dėl e, e, statistikos, kiek išduodama vizų, kiek, kiek keliauja žmonių. Aš nežinau iš tiesų tos statistikos, tačiau aš atsakysiu iš klausimą vėliau. Iš tiesų mes aktyviai deramės dėl vizų ir mes pasistengsime, kad šią informaciją gautų ir parlamento nariai. Dabar klausimas dabar dėl mūtų sąjungos. Žinoma, tai yra sutingas klausimas. Aš e, e, prekybos generalinėme direktorate dar dirbdamas sekiau atidžiai šio klausimo sprendimą, e, taigi, kaip mūtų sąjunga galėtų paveikti mūsų dvišalius santykius ir kaip galėtų paveikti įstojimo į PPO procesą. Tai žinoma, labai yra sudėtingas klausimas. Žinoma, mes labai remiame šitą mūtų sąjungos įgyvendinimą. Tačiau bet kokiu atveju reikia iš esmės atsižvelgti ir teisinės pasakmes įstojimą į PPO. Ir, ir aš manau, kad Rusijos kolegos suteiks mums daugiau informacijos, nes e, šiuose srityse mums reikia įsigilinti labiau į patį kontekstą ir e, turėti daugiau informacijos, kad e, užverstume šį dėrybų e, skyrių. Dabar kitas dalykas. Dabar dėl ES vertybių. Žinoma, tai yra labai E, svarbus klausimas. Žinoma, yra įvairių ginčių ir nesutarimų šio klausimo. Tačiau antra vertus, yra iš esmės bendrų vertybių. Ir mes turime tai įkūnyti mūsų e, susitarime. Žinoma, tai neišspręs mūsų visų problemų. Tačiau bet kokiu atveju mes galime nustatyti tokį mechanizmą, kaip spręsti atskirius konkrečius klausimus kad būtent būtų tam tikri abipus, abipusiai įsipareigojimai, kaip panas Lafrankas sakė. Mes turime juos ir įtraukti ir susitarimą. Žinoma, mes galime siekti tam tikrų kompromisų, nustatyti juos e, susitarime, nes e, iš esmės nei Rusija, nei mes nepritarsime vienašališkai nustatytoms sąlygoms. Taigi mes turime e, tam tikrus e, es, esminius įsipareigojimus, esminės e, vertybės ir mes jų laikysimės. Aš manau, kad tai bus pakankamai sudėtinga, tačiau bet kokiu atveju mes einame tą kryptimį. Ir mes e, bandome atrasti būdus, kaip susitarti dėl šių vertybių. E, žinoma, e, kai bus galutinis susitarimo rezultatas pristatytas jums parlamente, tai aš manau, kad tai užims didelę dalį tos mūsų vertybės susitarime. Ir manau, kad jūs susipažinsite su tuo. Dabar kitas dalykas, panas Šulcas iškėlė klausimą E, dėl e, įvairių kitų organizacijų, dėl e, koks santykis tarp kitų susitarimų. Aš nemanau, kad tai būtų kažkokia kliūtis. Mes bandome remtis visų tuo, ką mes turime dabar. Mes, turime, mes įtraukėme visą tai į dabartinį susitarimą. Tai yra nuolatinis procesas. Tai iš esmės visos, e, visi kiti susitarimai iš esmės tik prisideda prie to, kad mes rastume daugiau bendrumų ir bendradarbiautume labiau. Kitas dalykas e, tai yra e, modernizavimas čia. Mūsų vienas iš partnerystės ramščių yra modernizavimas ir mes čia galbūt jisai sudarys pagrindą būsimiems susitarimams. Ir akivaizdu, kad mes norime įdėti savo indėlį į Rusijos modernizavimą. Tačiau e, e, Rusijos tik tai sprendimas yra, kaip e, jie įsivaizduoja tą mūsų, tas mūsų pastangas ir indėlį. Kitas klausimas - bendradarbiavimas žemės ūkio srityje. Mm, atsiprašau, dabar turiu susirasti šį klausimą. Taigi, a, aš nežinau iš, iš esmės dėl to bendradarbiavimo pobūdžio, ta, konkrečių fa faktų. Tačiau bet kokiu atveju bus tam tikras skyrius skirtas ir žemės e, ūkio sričiai. Dabar kitas išaldyti konfliktai. Tai yra pakankamai jautri ir svarbi tema. Aš manau, klausimas į, į šį klausimą yra tas, kad e, mes galbūt neišspręsime šio klausimo pačiam susitarime, tačiau bet kokiu atveju mes turime surasti bendrų sprendimų ir bendrą sutarimą ir dėrybose bandyti išspręsti šios klausimus. aš nemanau, kad yra, mm, yra tam tikras ryšys tarp, sakykime, šių konfliktų sprendimo ir dabartinių dėrybų. Tačiau e, bet kokiu atveju mūsų dėrybos yra e, strategiškai labai svarbios. Mes kalbame apie geografiją, e, kultūrą, kitus klausimus. Ir aš manau, kad visi pritars, kad mes turime žengti svarbu kokybišką žingsnį mūsų, mūsų susitarime. Žinoma, tai yra, tie šaldi konfliktai, tai yra ir mūsų e, tarsi dėrybų objektas ir jisai juda mūsų e, sustarimo struktūroje. Ir Žinoma, ar, ar aš dėrėsiuosi, ar kiti nauji dėrybininkai dėrėsis dėl šių dalykų, tačiau aš manau, kad mes rasime bendrą sprendimą, kad mes dėrybose vis dėlto prieisime bendros nuomonės ir dėl šių e, konfliktų. Nes e, mes, e, kai, kai kurie klausimai yra vis dėlto strategi, turi strateginę reikšmę tiek ES, tiek valstybės narėms. Ir tam reikia e, laiko ir darbo, kad išspręstume šias problemas. Aš, aš pabrėžiu, kad prekybos ir ekonomikos srityje mes čia labiausiai akcentuojame pasiekimus. Tačiau bet kokiu atveju mes bandome užbaigti visus darybinius skyrius Ir e, čia, čia kaip jau panas ambasadorius sakė, jau 17 metų mes daromės e, dėl, e, dėl Rusijos stojimo į Europos, į, į PPO. Galbūt ne, tai netruks dar keliasdešimt metų, tačiau Manau, kad mes per įprastą laikotarpį, kuris yra e, tinkamesnis tokiams daryboms e, su PPO, mes iš, galime išspręsti šią stojimo problemą. Mes e, e, esame įsipareigoję vis dėlto pasiekti teigiamų rezultatų šioje srityje. Grazie, doktoro Salivan. E, Dėkuoju, panai Salivan. Dabar žodis e, ambasadoriai Čizovui. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiesiems už užuojautos pareiškimą dėkoju nukentėjusiesiems nuo teroro išpolio Maskvoje. Kova su terorizmu yra vienas iš svarbiausių klausimų, kalbant apie mūsų bendradarbiavimą su Europos Sąjunga. Mes norėtume, kad šio klausimu iš tiesų skyrius būtų įtrauktas į mūsų susitarimą. Kai dėl modernizavimo? Leiskite man paaiškinti, kaip mes matome viso to sąrangą. Mes matome, kad naujasis sutarimas bus tam tikras juridinis pagrindas. Mes manome, kad partnerystė modernizavimui bus priemonė, kad tai bus gairės, kurios padės siekti e, pagrindinių tikslų, kurti tam tikras bendras erdves, kur galime bendradarbiauti partnerystė modernizavimui, ir čia aš pritariu savo kolegai Davidui, tai neturi būti kažkoks atskiras dalykas. Mes dabar turime tam tikrą darbų planą, dokumentą, kuris nuolatos yra papildomas naujais projektais ir stebėsenos mechanizmais. Tai yra dar viena priežastis man pabrėžti, kad realijos po Lisabono sutarties įsigaliojimo ne tik išorės pasaulis skatina atidžiau žvelgti ES struktūras, bet iškyla ir tam tikrų organizacinių dalykų. Štai pavyzdžiui, kas koordinuos partnerystės šitos projektus iš ES pusės. Ponas Virelė, jeigu jis gaus naujas funkcijas, tai kas koordinuos šį aspektą, bet visą tai yra klausimai, prie kurių dar sugrįšim. Partnerystė modernizavimui nėra kažkas, kas atspindėjęs tokį scenarijų, kad visažinė geruolė Europos Sąjunga eina mokyti tamsios Rusijos. Aš manau, kad tai bus labai konkretus projektas. Buvo kalbama šioje salėje apie abipusiškumo naudą. Mes turime priimti bendrus besikeičiančio pasaulio iššūkius. Mes visi pripažįstame, kad Rusija ir ES neegzistuoja kažkokiame vakume aplink mus sukasi lygės pasaulis, visas lygės pasaulis, ekonominės galios, politinės įtakos pusiausvėra juk keičiasi nuolatos ir ne visada ES naudai, ar ne, tenka su tuo susitaikyti. ES e, kaip viena iš veikėjų pasaulinėje arenoje negali veikti viena, jai reikalingi partneriai. Ir aš manyčiau, kad modernizavimo linkme ES Rusija dirbs kaip, būtent kaip strateginė partnerė. Buvo užduota viselį klausimų dėl žmogaus teisių, žiniasklaidos laisvės. Tiesiog trumpai norėčiau pasakyti, kad Rusijoje turi reikalingus teisės aktus žiniasklaidos klausimais ir kad tie Rusijos teisės aktai žiniasklaidos atžvilgių yra kartais daug liberalesni negu tie, kurie nesnei buvo priimti, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje. Kad dėl energetikos e, klausimų. Regis ponas Tenukas, kuris ką tik išėjo iš klausimą, uždavė. Na, gaila, kad jis išėjo, tačiau paaiškinsiu vis tiek. Ruš, Rusija pasirašė energetikos hartiją dar 94 metais, tačiau ji dar nėra ratifikuota. Kai kurios kitos šalis irgi to nepadarė. Kad ir tokios, pavyzdžiui, kaip tokios šalis kaip Norvegija, kuri irgi yra energijos išteklių gamintoja ir vartotoja. Neegzistuoja jokių protokolų, būtent dėl to tuomet nebuvo ratifikuotas šis dokumentas. Ir Dabar mes manome, kad tas dokumentas savo svarbos nėra praradęs. Diskutuojame su ES partneriais šiais klausimais, deramės dėl naujos koncepcijos susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimo energetikos rytyje. 2006 metais diskusijos prasidėjo vieno iš vadovo sustikimo metu, kai dėl vizų. Norėčiau pareikšti čia savo asmeninę nuomonę. Labai tvirtą nuomonę. Aš manau, kad modernioje Europoje vizos yra anachronizmas. Visoje Europoje. Mes manome, kad tai yra labiau politinis klausimas o ne organizacinė ar techninė priemonė. Ir aš manyčiau, kad vizas ir e, kad tai vizos bus greitai panaikintos kai kurioms vakarų Balkanų šalims. Aš manau, kad galime teikti, jog buvo per pastarosius metus pasiekta nemenkai pažango šioje srityje. Mes manome, kad reikia pereiti nuo tyriamųjų diskusijų šioje srityje prie veiksmų. Dabar kartu su Europos komisija rengiame tam tikrus bendrus žingsnius, kurie paskui mus nuves į vizų panaikinimą. Nebebus jau tarp ES ir Rusijos. Turiu tokius apytikrius skaičius už praeitus metus. Apie 4 milijonai žmonių iš ES vyko į Rusiją ir apie 2,5 milijono e, piliečių iš Šengeno valstybių atvyko į Rusiją. Ir pus, pusantro tiksliau milijono piliečių iš Šengeno valstybių atvyko į Rusiją ir 2,5 Rusijos piliečių nuvyko e, į Europos Sąjungą, reiškia, kad bend, bendri skaičiai siekia apie 4 milijonus piliečių judėjimo. Tai štai tokie būtų apie tikrai skaičiai. Dėl Irano klausimo, detaliai šio klausimo nenorėčiau paliesti, mes tiesiog bendradarbiaujame šio klausimu, diskutuojame su ponė Ashton. E, bendradarbiavome 5 plus 1 arba 3 plus 3 formatu. Stambule prieš keletą dienų vyko vienas iš tokių susitikimų raundų. Tai nėra ypatingos sėkmės sulaukiantis klausimas, bet spręs jį reikia, kai dėl islamo. Jūs galbūt nustepsite. Bet Rusijos federacijoje gyvena daugiausia musulmonų visoje Europoje. Dar kartą pabrėžiu, tai yra pati didžiausia musulmonų bendronė Europoje. Jų yra apie 20 milijonų. Tai yra tūkstantmetė tradicija, kai kartu gyveno daugiausia krikščionys ortodoksai ir kitos religinės grupės, įskaitant musulmonus. Aš nesakyčiau, kad islamas ir terorizmas yra tie dalykai, tarp kurių galima dėti lygybės ženklą, nes terorizmas neturi nei tautybės, nei religijos. Išaldyti konfliktai. Padniestrė, Kalnų Karabachas. Apie Padniestrę buvo kalbama ir vizų kontekste. Kai griuvo Sovietų sąjunga, Sovietų sąjungos piliečiai liko gyventi jos teritorijoje su senais sovietiniais asmens dokumentais. Keletą kartų jų galiojimo laikas buvo pratestas, kad žmonėms būtų patogiau apsispręsti dėl pilietybės. Rusijos federacija priėmė tuomet tai vadinamai nulinio pasirinkimo galimybė. Kitaip tariant, kad Rusijos federacijoje gyventis piliečiai 92 metais automatiškai galėtų tapti Rusijos federacijos piliečiais. Tai buvo visiškai logiškas dalykas, tačiau ne visos sovietų respublikos laikėsi to paties kelio. Latvija ir Estija, pavyzdžiui, dėl to susidūrė su problema ir tų vadinamųjų nemaža bendruomenė žmonių be pilietybės. Padniestrėje, kaip, kaip Abhazijoje ar Pietų Osetijoje, žmonės, kai kurie liko gyventi su tais senais sovietiniais asmens dokumentais, jie nenorėjo Ar nesugebėjo, greičiausiai nenorėjo gauti naujus dokumentus iš Moldovos ar, ar Gruzijos. Kai baigė galioti tie seni dokumentai, jie liko be nieko, be jokios mens dokumentų. Ir vienintelis dalykas, kurį, galėjo, kurį jie galėjo pataryti, tai būtent kreiptis dėl pilietybės ir paso į Rusijos federaciją. Padniestryje kai kas, pavyzdžiui, pasiprašė Ukrainos pilietybės. Visi tie prašymai buvo nagrinėjami individualiai. Ir šiandien dauguma tų trijų teritorijų piliečių dėl to ir turi Rusijos pasus. Rusija pripažino du iš jų suvereniomis valstybėmis. Padniestrėje su Moldova egzistuoja kartu taikiai. Kalbama apie pasus. Kalbant apie pasus ir vizas, tiks, tiksliau tariant, negalime e, nuneikti ir to, kad Rumunijos pasai yra išduodami Moldovos piliečiams. Mes nežinau, ar, ar Rusija išdavė daugiau Padniestrės gyventojams pasų negu Rumunijos pasų išduota Moldovos piliečiams. Prieš raketinės gynybos skydas. Jį jungtinės uh, valstijos ketino plėtoti tą projektą. Tai yra viena iš svarbių tema. Ponas Angurakis iškėlė šitą temą. Pasitengsiu trumpai po to, kai į Baltuosius rūmus atėjo prezidentauti prezidentas Obama, jis sustabdė kai kurios Bušo administracijos projektus, kad ir ty, tą, pavyzdžiui, planą, kurį turi Bušo administracija įrengti prieš eitinės gynybos skydą e, Čekijos Respublikoje. Atsirado kitų projektų. Mes buvom pasirengę su jungtinėmis valstybėmis ir šalimis kaiminėmis diskutuoti. Dėl to, ar būtų galima sukurti bendrą kažkokią sistemą gynybai nuo e, prie, priešakitinės gynybos tikslais būtent. Dėl nieko nebuvo sutarta. Net Rusijos ir NATO vadovų sustikime nebuvo priimta konkrečių sustarimų šiuo klausimu. Mes tik sustarėm, kad dėl to klausimo diskutuosime. jokia antibalistinė raketinė sistema negali būti strateginė arba substrateginė. Ilgus metus vyko diskusijos šiais klausimais. Buvo kalbama, pavyzdžiui, apie tokius dalykus kaip ne, netolimo atstumo, taip vadinamosios raketos, kurios galėtų apsaugoti, pavyzdžiui, taikos palaikymo padalinius tam tikrose pasaulio vietose ir panašiai. Čia buvo kalbama apie bendro gynybos skydo sukūrimą. Tai yra globalus projektas ir apie jį svarbu diskutuoti. Rusijos Amerikos sustarimas, nes nebuvo ratifikuotas Rusijos parlamente Mm, Visą tai e, reiškia, kad mes atidžiai stebėsime, kaip mūsų partneriai įgyvendina susitarimą, įskaitant ir tą sąsąją tarp polamosios strateginės ginkluotės ir antibalistinio e, projekto gynybai nuo raketų. Manau, kad net viršiau savo pasisakymo laiką, tai tuo ir baigiu dėkodamas Jums uždėmesi. Gracija. Eh. Dėkoju. Eh, Pana ambasadoriui Čizovui. Dėkoju taip pat eh, mūsų darybininkui O'Sullivan. Dėkoju visiems kolegoms. Kaip matote, ši sutartis yra tikrai labai svarbi. 20-ame amžiuje buvo daug įvairių konfliktų, po kurių paskui gimė bendra Europa, tad tarpo 21-ame amžiuje taip pat iškyla labai daug įvairių iššūkių ir mes toliau plečiamės į rytus. Kągi dėkoju, pasikeitėme nuomonėmis ir tikimės, kad e, naujasis susitarimas uh, bus sėkmingai sudarytas. Šiandien po pietų mes balsuosime, todėl norėčiau paprašyti jūsų punktualiai ateiti į posėdį, todėl kad turime intensyvę darbo tvarkę ir po balsavimo turėsime labai intensyviai diskutuoti įvairiais klausimais. Norėčiau paprašyti jūsų tikrai būti